Uh, Ponius ir ponai, kadangi faktiškai yra visų politinių frakcijų atstovai, prašyčiau tęsti darbą. Tuoj pakviesiu Ispanijos pramonės turizmo ministrą, bet pirmiausiai norėčiau paminėti, kad kaip įprasta vyko koordinatorių susitikimas, jis įvyko iki pietų ir protokolą mes galėsime patvirtinti iki posėdžio pabaigos, jeigu nebūtų jokių prieštaravimų. Na, o dabar, kaip minėjau, pristatysiu Jums Ispanijos ministrą, tai mūsų šios dienos svečias Migelis Sebastianas Gaskonas, pramonės turizmo ir priekybos ministras, atstovaujantis tarybos pirmininką. Mūsų svečias šiandien papasakos apie Ispanijos kaip pirmininkaujančių šalies prioritetus prie tarptautinės prekybos politikos srityje. Kaip žinote, Ispanija bus atsakinga už vadovavimą Europos Sąjungai įsigaliojus naujai Lisabonos sutarčiai. Tai bus nemaža naujovė ir Ispanija turės dirbti pagal tą naują tvarką, pagal naują, naujosius sustarimus tarp komisijos, tarybos ir parlamento. Ši naujoji startis suteikia daugiau įgaliojimų parlamentui ir norėtume dabar pradėti dirbti pagal tą naują tvarką. Tai mums visiems be galo įdomi naujovė, Ir taryboje atsirado naujas komitetas, tai jis ir vadinasi, Tartautinės priekybos komitetas, jis pakeitė ankstesnį 133 straipsnio komitetą. Netrukus jie taip pat susirinks į posėdį. Na, o dabar aš e, pristatau e, jums gerbiamą svečią, Miguelį Sebastianą Gaskoną, kuris papasakos apie tai, kaip taryba vertina šitą naują etapą ir pakalbės apie aktualiausius klausimus, kaip antai tai dėrybas Dohos e, e, kontekste, dėrybas dėl laisvos prekybos susitarimų, ypač su Pietų Koreja. E, ir santykiai su Latino Amerika, Viduržėmių jūros regionu. Tai yra ypač svarbu Ispanijai, kadangi ta šalis yra minėtame regione, bet aišku yra svarbus mums ir kitų santykiai su kitomis šalimis, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Kanada, Kinija ir panašiai. Išgirsime vienas tą pristatymą, paskui galėsite pasisakyti, pasikeisti nuomonėmis. Išgirsite visą tai, kas yra aktualu Ehm, ispanų pirmininkamo metu. Taigi labai prašo ministrė, suteikim galimybę pasakyti gal kokias dešimt minučių, sakykime, ir paskui po, po delegatų pasakymų galėsite toliau pakalbėti ir sureaguoti į įvairius užklausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai parlamentarai, Tarptautinės prekybos komiteto nariai, man didelė galbė, garbė dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti Ispanijos vyriausybės pirmininkavimo programą ateinačiam pusmečiui tarptautinės prekybos rytyje. Šis e, pusmetis, kurį įsigalios Lisabonos sutartis ir tuomet mes jau dirbsime esant naujai architektūrai instituciniai ES. Europos parlamentas, kuris yra vienintelė institucija tiesiogiai renkama piliečių, turės e, daugiau galių, to būdu primami ES sprendimai turės daugiau legitimumo. Tai pasakytina ir apie tarptautinės prekybos sritį. Šiai sryčiai sprendimo, sprendimo prieimimas bus mm, daromas taikant bendrą sprendimo procedūrą kartu su taryba. Europos parlamentas taip pat turės būti pagal Lisabono sutartį e, informuojamas apie vykstančias dėrybas tarptautinės prekybos srityje. Ispanija labai teigiamai žiūri į padidėjusios parlamento galės Lisabonos sutarties kontekste. Todėl mes e, matome dirbti labai glaudžiai bendradarbiaudami ir su Europos komisija, ir su visomis parlamento frakcijomis, kad e, kurtume stiprią Europą ir kad stiprintume Europos vaidmenį tarptautinės prekybos pasaulinėje arenoje. Lisabonos e, sutarties kontekste Ispanija kartu su Belgija ir Vengrija parengė programą tartautinės prekybos ryčiai ateinančiam pusmečiui. Tos programos pagrindinis akcentas yra liberalizavimas. Mes siekiame dviejopo tikslo ir norime atremti dviejopą iššūkį. Visų pirma, norime sukurti būtinas sąlygas Europos ekonomikai kurios e, leistų išsikapstyti iš stagnacijos situacijos tarptautinės prekybos rytyje. Kita vertus, siekiame sukurti pagrindą, kuriuo remiantis tiek Europos, tiek pasaulinė ekonomika galėtų aukti ir kad tas augimas būtų tvarus. Mes taip pat tarptautinės prekybos plotmėje numatome gyventi tokius, e, tokias priemonės, kurios labai rūpia Europos piliečiams ir kurios pasireikštų didesnių užimtumu bei kitais e, teigiamais socialiniais aspektais. Būtent e, tos dvasios mes laikysimės per ateinantį pusmetį. Per šį pusmetį mes dėsime pastangas ir daugiašališkumo srityje. Paskutinėme G20 komunikate yra sakoma, jog dedamos e, pastangos užbaigti Dohos darybų raundą ir siekiant e, pusiausviros. Šioje srityje komisija taip pat yra pasirengus dalyvauti kitame PPO susitikime kovo viduryje, jeigu aplinkybės bus tam palankios. Mūsų tikslas, nepaisant dabartinių sunkumų, yra siekti ir pasiekti susitarimą kad e, Dohos darybų ciklas būtų baigtas šiais metais. Mes taip pat e, skatiname naujų šalių stojimą į PPO, tokių šalių kaip Rusija, Libija, Bosnija, Hercegovina ar Jotkalnyje. Mes taip pat norime sustiprinti prekybos daugia šalę sistemą, norime taip pat parengti pagrindus, kurie leistų sustiprinti dvišalių prekybos e, santykių dimensiją. Kalbant apie region, regioninę prekybos dimenciją ES kontekste, tai mūsų darbo tvarkė yra numatyti projektai, kurie papildo tuos minėtus darybų ciklus ir kurie yra daugia šalio pobūdžio. Pavyzdžiui, su Latino Amerikos šalimis mes siekiame pasiekti susitarimą. Dabar vyksta darybos su Centrinės Amerikos valstybėmis ir su Andų bendryje. Mes norime pasiekti susitarimą iki AKR ir Latino Amerikos viršūnė susitikimo, jeigu žies mėnesį. Dabar po Honduraso, Honduro atsiprašau krizės mes manome, jog galėsime pasirašyti partnerystės sutartis su šito regiono šalimis ir tai turėtų taip pat sustiprinti uh, prekybos santykius, taip pat turėtume baigti darybas su Peru, su Andų bendruomenė, su Ekvadoru ir turėtume sustiprinti darybinius santykius tarp e, Merkosur šalių ir ES. Mes dabar bandome sukurti didžiausią pasaulyje bi erdvę su daugiau negu 700 milijonų gyventojų. Taip pat matome skirti didelės investicijas viduržėmio jūros regione ir tame kontekste taip pat galvojame apie vykstančių darybų užbaigimą bei apie šio viso regiono tvarų vystimą. Manome, jog reikia nugalėti tos sunkumus, kurie dar trukdo užbaigti darybas su Golfo šalimis, Persijos įlankos šalimis. Taip pat e, norime duoti impulsą su turime duoti naują impulsą e, darybų užvaigimui su ASEAN valstybėmis. Toliau. Koreja. Čia darybos taip pat e, labai svarbios mums. Tikimės, kad komisija vasario mėnesį jau galės pateikti tarybai į pasiūlymų šiuo klausimu. Azija, Kinija. Čia yra ypač svarbi valstybė Europos Sąjungai, todėl 2010 metais mes numatome pasistumėti smarkiai į priekį, dėrėdamėsi dėl laisvos e, prekybos sutarties su Indija, to regiono šalimi ir norime taip pat siekti didesnės pusiausvėros mūsų santykiuose su Kinija. Rusija. Norime skatinti Rusijos stojimą į PPO, tai yra strateginis ES partneris ir be kita ko ypač svarbus partneris energetikos srityje, todėl labai svarbu, kad būtų deramasi dėl naujos pagrindų sutarties. Energetikos aspektas yra labai svarbus aspektas darybose su Ukraina. Laisvos prekybos zonos sukūrimas su šita valstybė leistų jai palaipsniui integruotis į ES vidaus rinką ir stiprinti to pačiu ES savo rytų strategiją. Mūsų strateginis tikslas yra prekybinių santykių su jungtinėmis valstijomis plėtojimas. Todėl norime stiprinti ekonomin, transatlantinės ekonominės tarybos darbą, tuo pačiu siekdami pašalinti ne tarifinės kliūtis, kurios dar trukdo, trukdo tai prekybai ir e, tuo pačiu skatinti dvišalės investicijas. Mes taip pat manome, jog būtina siekti pažangos pasirašant e, ekonominės ir prekybos sutartys su Kanada. Ponės ir ponai, be šių regioninių dvišalių ir daugia šalių dėrybinių klausimų mūsų pirmininkavimo laikotarpis sutampa su e, bendros prekybos politikos e, kontūrų apibrėžimu, peržiūrėjimu vyks diskusija apie strateginės gairias, kurios e, bus mums kelrodis planas per ateinančius penkerius metus. Šiame kontekste siekiame mažinti protekcionizmą, stiprinti koordinavimą ir plėsti mūsų veiklą į kitas sritis. Kai kurios e, valstybės taiko komercinės priemonės ES importuojamiems produktams. Todėl mes siūlome komisijai parengti vadovą, kuriame e, būtų aiškiai pasakyta, kaip tokiais atvejais turi, turi veikti bendrijos atstovai. Turime taip pat ypač didelį dėmesį kreipti į viešųjų pirkimų sritį ir į intelektinės teisės apsaugą. Mes puikiai suprantame, jog komisija ir Europos parlamentas skiria labai daug svarbos šitų intelektinių teisių gynimui bei kovai su piratavimu tarptautinės prekybos kontekste. Mes taip pat manome, kad tai yra prioritetinis klausimas ir siūlome siekti tolesnės pažangos šioje srityje ir pasiekti susitarimą kovos su padirbiniais srityje aktą srityje pirmininkaujantį Ispanija numato du dėrybų ciklus šioje srityje. Ispanijos vyriausybė kita vertus mano, jog e, prekyba yra esminis instrumentas, leidžiantis prisidėti prie besivystančių valstybių e, vystimosi. Todėl mes manome, jog ES turi siekti savo numatytų kiekybinių tikslų šioje srityje. Kalbant apie pagalbos priemonės, mes galime teikti, jog ES pasiekė 2 milijardų sumą skiriamą per metus techniniai pagalbai prekybos srityje. Nuo 2010 metų yra realiai pasiektas šitas tikslas po PPO susitikimo vykusio 2005 metais, tačiau reikia taip pat užtikrinti, kad ta pagalba būtų tinkama ne tik tai kiekybės požiūrių, bet ir kokybės požiūrių ir kad tos pagalbos dėka besivystančios valstybės iš tikrųjų pasinaudotų visais privalumais, kurie atsiranda dėl jų dalyvavimo daugia šalėje sistemoje. Galėčiau taip pat minėti dar, paminėti dar kitų aspektų mūsų darbo atvarkės. Prekyba ginklais ir atitinkamos priemonės taikomos tai sričiai arba e, OECD tam tikri prekybos e, aspektai. Taip pat e, turėtume sėti tos klausimus su vartotojų apsauga, socialinėmis teisėmis, moterų ir vyrų lygybės aspektais bei kitais klausimais. Šiais klausimais mes palaikome nuolatinį dialogą su visais proceso dalyviais, su pilietinė visuomenė ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ispanija, tarptautinės prekybos srityje yra numačiusi labai plačią darbo atvarkę, yra aišku daug sunkumų, yra daug iššūkių, kuriuos dar reikės atremti, tam reikės konsensuso, tačiau siekdami to mes padarysime, mes pasieksime, jog e, tarptautinė prekyba bus labai svarbus instrumentas užtikrinant tvarų vystimasi tiek šioje srityje, tiek ir kitose srityse įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Šie principai bus kertinis mūsų veiksmų akmuo, statant Europą. Dėkoju. Ačiū Jums už labai aišku Ispanijos prioritetų pristatymą. Na, o dabar suteiksiu galimybę pasakyti komiteto nariams, pradedame nuo frakcijų atstovų. Pirmiausia, suteiksiu žodį APP e atstovui Pablo Sodla. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiamas ministrė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Noriu palinkėti Jums visokiojo pasiekmės pirmininkavimo metu, nes sėkmė bus ir Ispanijos, ir visos Europos Norėčiau pirmiausiai sureaguoti į laisvos priekybos susitarimų su Koreja, per susitarimą su, į Koreją klausimą. Šis sustarimas padės e, pagilinti, pagerinti santykius su Pietų Koreja, ES ir Pietų Korejos įmonėms bus daug naujų galimybių ir mes tikrai remiame laisvą priekybą su šia šalimi bet norėčiau visgi atkreipti dėmesį į keletą rūpimų klausimų susijusių su šia svartimi. Aš matau, kad kai kuriems gamintojams, ypatingai automobilių gamintojams, numatomos tam tikros nepalankios sąlygos. O juk tai yra mums labai svarbus sektorius, kadangi jame dirba tūkstančiai darbuotojų. Ir mūsų šalyje pagaminti automobiliai yra ties tiesiogiai konkuruojantis su Pietų Korejos automobiliais ir užimtumas šioje srityje yra labai didelis. Aš norėčiau paklausti, ar jūs žinote apie šį svarbų klausimą ir kaip jūs e, vertintumėte šią problemą. Taip, ar jums nekyla jokių rūpeščių Ar jums nekyla e, kažkokio bejonių, kad tai turės blogų padarinių Ispanijos automobilių gamybos pramonė? Toliau, jeigu teisingai supratau, jūs manote, kad e, kovo mėnesį Madride gali būti pasirašytas susitarimas su vyriausybė, kuri perima valdžią toje šalyje. kalbėjo apie Hondūrą. Dėkuoju pirmininkė, sveiki ministrė atvykęs į mūsų komiteto posėdį. Jūs skiriate dingelį dėmesį sustarimams su Merkosūru, Andų bendruomenė, kitomis Latino Amerikos šalimis. Prieš piet buvo atvykęs atstovas iš Brazilijos ir jūs turbūt puikiai žinote, kad po penkerių metų dėrybų jau pribrendo reikalas pasirašyti tuos susitarimus. Norėčiau paklausti, ar yra kažkokių ypatingų sunkumų siekiant e, pasiekti susitarimus? Ar matote kažkokių rimtų kliučių? pon, ponė Saba kalbėjo apie Pietų Ameriką. Na, aš irgi norėčiau išgirsti jūsų atsakymą dėl santykių su Hondūru. Ar jūs ketinate daryti kažkokių nuolaidų dviems, toms dviems valstybėms. Tarp jų yra ir Bolivija. Ar bus viena iš jų, e, bus galbūt lengviau su viena iš jų tartis, su kita sunkiau? Ponas Kazak. Ačiū, gerbimas pirmininkė. E, ministrė, mes galėjome susitikti, susitikome su jumis Inte delegacijos Ispanijoje metu ir dėl to labai džiaugiamės, kad jūs vėl mus aplankėte pirmininkavimo pradžioje. Gerbiamas ministrė, norėčiau paklausti jūsų kaip tarybos pirmininką atstovaujančio asmens, atsakingo už priekybos reikalus. Štai ko. Pirmiausiai dėl taip vadinamo madėm privalomo pateikimo į rinką Praeitie Ispanija tai teigiamai vertino. 2009 lapkritį buvo priimtos specialios Europos parlamento rezoliucijos šio klausimu ir mes labai aiškiai išsakėme savo poziciją. Po to buvo pateikti trys pasiūlymai iš komisijos pusės ir mes juos įvertinom, bet mums visgi labiau patinka pirminis variantas. Būtent tai mes ir siūlysime. Ir aš noriu paklausti, ar jūs skirsite šiam klausimui prioritetą, ar įmanoma taryboje pasiekti kažkokios pažangos šio klausimu ir kuris variantas būtų priimtiniausias visiems. Toliau dėl Pietų Korejos, kai interdelegacija lankėsi pas jūs lapkačio mėnesį, jūs, jūs minėjote, kad su Pietų Koreja viskas jau sutarta. Uh, kad trūkumų jokių didelių ten nėra ir kad jūs užtikrinsite saugiklius mūsų pramonės veikėjams, o automobilių gamintojai tai vertina jau kaip, e, kaip e, feta komplet. Ar taip iš tikrųjų ir yra? Ar visgi jūsų nuomonė valstybės narės turi kitokių nuomonių? Ar galima visgi teikti, kad valstybės narės vertina tą sustarimą teigiamai ir jokios blokuojančios mažmos nebus? Taip pat norėčiau pastarauti, ar kas nors planuojama jau dėl gyvendinamųjų priemonių, ar gali tai būti, kad reglamentas bus patvirtintas prieš e, parlamento formalų sutikimą. Žaliųjų vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė ministrė. Mes labai susidomėję išklausėme jūsų pasisakymą ir džiaugiamės jūsų iniciatyva stiprinti ryšius su Latino Amerika. Taip pat džiaugiamės dėl jūsų išvadų, nes sakėte, jog numatote sieti prekybą, klimato kaitą, e, aplinkosaugą, socialinės teisės. Turiu Jums tokių klausimų. Ar dėl klimato kaitos aspektų Ispanija galėtų pasiūlyti Europos lygio iniciatyvą, kad būtų palengvintas technologijos perkelimas į pietų šalis, į kylančias šalis, kad jos galėtų užtikrinti švaresnius e, plėtros e, modelius. Ispanija, kaip pirmininkaujantį valstybę, man atrodo, yra pasirašius, e, pasirašė jungtinių tautų pranešimą John Ruggie dėl socialinių aspektų. Ar jūs remsitės šitais dalykais e, darybose dėl prekybos? Dėl laisvos prekybos. Jūs sakėte apie besibaigiančias darybas su, su Hondūru. Ar tai reiškia, jog e, Ispanijos pozicija darybose su Latino Amerikos e, šalimis čia bus tas pagrindas ir ar jūs pripažinsite tą vyriausybę, kuri yra po valstybinio perversmo valdžioje. Europa dėja kol kas dar nesėmė iniciatyvos įtvirtindama socialinių teisių dimenciją, profsąjungų teisių dimenciją, turiu galvoje Kolumbiją ir darybą su šia šalimi. Ar jūs numatote tą padaryti? Toliau Euromedas. Poveikio vertinimas. Turint omenyje numatoma pasirašyti sutartį, tai poveikios, poveikio vertinimas buvo gana neigiamas čia. Kaip e, jūs elgsitės su tais neigiamais aspektais, neigiamą poveikiu socialiniais ryčiai ir aplinkosaugai? Kaip spręsite tas problemas? Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu čekų kalba, ponas Todien vardu. Dėkuoju gerbime ministrė už šį dokumento pristatymą. Jūs pateikėte visą eilę labai įdomių klausimų. Pristatėte juos. Sakėte, kad būtent per prekybą reikėtų stengtis skatinti mažiausiai išsivyščiusių šalių raidą. Aš tam labai aktyviai pritariu ir man buvo labai malonu tai išgirsti. Aš suprantu ir pritariu tam ambicingam planui, e, siejamam su susitarimu su Merkosiur. Ir noriu Jums palinkėti geriausios kloties, taip pat ir dėrybose dėl tarptautinio turto. Manau, kad šiuo klausimu susitarti bus labai sudėtinga. Norėčiau pateikti keletą konkrečių klausimų. Pirmiausia, praėjusią savaitę čia kalbėjome apie tai, kaip jūs, e, Ispanija, pirmininkaujantį tarybai, vertinate Europos komisijos pateiktą pasiūlymą dėl bendrosios lengvatų sistemos plus, sistemo, e, plus taikymo Šrilankai. Taip pat jūs paminėjote Kolumbiją. Norėčiau sužinoti, ar tą patį spaudimą darysite ir Kolumbijai. Turiu pasakyti, kad mūsų nuomonė toks požiūris nėra teisingas. Antras klausimas. Turbūt jis irgi yra susijęs su tuo, kad Ispanijoje yra labai daug automobilių pramonės įmonių. Kaip jūs įsivaizduojate, priekybos barjerų tarp ES ir Korejos panaikinimą automobilių pramonėje. Ar jau dabar norėtumėt kažką pasakyti? GUE atstovas, ar turi klausimą? Truts. Pone ministrė, aš norėčiau širdingai padėkoti už jūsų žanginę kalbą ir pateikti keletą klausimų. Pirmiausia, dėl Merkosur šalių, mūsų santykių su jomis ir konkrečiai apie priekybos susitarimą su Kolumbija bei Hondūru. Kokiu realių galimybių jūs išvelgiate įtraukti į šias sutartis ir straipsnius dėl žmogaus teisių greta komercinių interesų? Manau, kad žmogaus teisės turi E, būti aptariamos palaikant mūsų santykius su tomis šalimis. Kaip jūs e, padarysite spaudimą, kad žmogaus teisų tose šalise būtų laikomasi? Antras dalykas, ką jūs galvojate apie priekybinės dėrybės su Kanada, kurios dabar jau vyksta? Rezultatą turėtume pasiekti gana greitai Ar pirmininkaujančioji Ispanija turi kokiu ypatingu lūkesčiu šiuo požiūriu? Trečias dalykas, kaip vertinate santykius su Kuba. Tiek klausimų. E, turime dar norinčių paklausti ir kitų parlamentarų, bet dabar manau, kad paprašysiu Ispanijos vyriausybės atstovo atsakyti šiuos klausimus, kuriuos suformulavo frakcijų atstovai. Prašom ministrė, jums skiriu 10 minučių, nes mūsų dar laukia antras klausimų raundas. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo susitarimo su Pietų Koreja, apie kurį kalbėjo ponas Salba ir ponas Retti, kaip ir ponas Cerkau. Noriu pasakyti, kad mūsų požiūriu susitarimas su Pietų Koreja yra geras. E, jame yra taip tam tikrų protekcinių straipsnių, tais atvejais, kai susidarys disbalansas, tada reikės e, taikyti saugiklinius mechanizmus, kad atremtume liberalizacijos pasiekmes susidariusias skirtingose pramonės sektoriuose. Tuo požiūriu atsiranda e, daugiau galimybių dėrėtis su atskirais verslo ir paslaugų tiekimo sektoriais. Reikia pasirūpinti, kad nebūtų niekam sukurtos geresnės sąlygos. Viešųjų pirkimų sąlygos, e, galimybių dalyvauti juose sąlygos e, gerokai pagelengvėjo Ir dabar subsektoriams teks susidurti su rimtesnė konkurencija. Bendrai tai suteikia pranašumą ES, mūsų eksportuotojams, mūsų ūkio augimui ir darbo vietų kūrimui. Buvo pateiktas klausimas susijęs su tuo pačiu susitarimu dėl automobilių pramonės. Du komentarai buvo išsakyti. Aš turiu pasakyti, kad automobilių pramonės interesai visoje Europos Sąjungoje e, yra pakankamai reikšmingi ir jiems yra skirta pakankamai dėmesio. Mes tengiamės savo verslininkus apsaugoti ir mažindami barjerus su Pietų Koreja mes nepra, ne, suprantame, kad reikia didinti uh, ir lengvinti darbo galimybės Europos pramoninkams. Tikimės, kad šis pranešimas bus priimtas ir bendradarbiaujant su parlamentu ir komisija, tikimės parengti labai skaidrų dokumentą. Turėtų būti deramai atstovaujamos visos suinteresuotos grupės, kaip ir pasakyta Lisabono sutartyje. Dabar perinu prie Centrinės Amerikos ir prie labai konkretaus klausimo susijusio su Hondūru. Ispanijos vyriausybė yra įsitikinusi, kad kai perims valdžią naujas prezidentas, ta valstybė pradės keistis taip, kad galėsime su jie normalizuoti santykius. Mhm tada pradėsime ieškoti galimybių sudaryti susitarimą per artimiausius mėnesius. Suprantame, kad tai padaryti nebus lengva, tačiau esame įsipareigoję pabandyti užbaigti šį susitarimą Ispanijos pirmininkavimo metu. En lo que se refiere a la comunidad andina ha habido varias preguntas. Tačiau tuo pat metu aš girdėjau daug klausimų ir komentarų susijusių su tuo, ar Andų valstybės dalyvavusios dėryboje turėtų būti išstumtos iš to sutarties taikymo ar ne. Čia daugiausia buvo turima galvoje Bolivija. Manome, jog daugia šalis susitarimas apima absoliučiai visas valstybės. Ir tai, kad viena ar kita šalis nedalyvavo dėrybose, nereiškia, kad ji negalės prisijungti prie sutarties. Duris atveriamos visoms Andų bendrijos valstybėms. Dėl Kolumbijos. Mes e, puikiai suprantame, kaip e, toje valstybėje dirba profesinės sąjungos. ES turėtų daryti viską, kas įmanoma, kad Kolumbijos profesinių sąjungų ir žmogaus teisės būtų gerbiamos ir saugomos. Kaip jau sakiau pradžioje, mes stengiamės sukurti priemonės, kurias surašysime sutartyje. Tos priemonės leis užtikrinti, kad uh, mano minėtosios teisės nesusilpnės ir jų apsauga išliks tokia pat tvirta. Praėjusiu metu birželio ir rūpjūčio mėnesiais gavome ataskaitas, kad Kolumbija imasi teisingų veiksmų, siekdama užtikrinti darbuotojų teisės. Kolumbija e, jau ir anksčiau e, visuomet um, turėdavo problemų sudarant priekybos sutartis, nes e, mes reikalavome, kad būtų sudarytos geros sąlygos profesinėms sąjungos. Mes manome, kad kur kas geriau yra pasirinkti bendradarbiavimo kelią, negu vienos ar kitos šalies išstumimo ar atmetimo kelią. Nes tai, kad dalyvauja visos šalis, prisideda prie mūsų pačių siekių realizavimo. Ir mes stengiamės, kad visos mūsų keliamos teisės reikalavimai siejami su teisėmis būtų tenkinami. Kolumbijos vicepirmininkas, manau, su jumis kalbėsis e, tomis konkrečiomis temomis, kurias jūs čia paminėjote, įskaitant ir darbuotojų teisės. Taigi tas klausimas yra įtrauktas į darbo atvarkę ir jeigu jūs norėtumėt jį teikti, tai mm, stenkitės tai padaryti dabartinio pirmininkavimo metu. Merkosiūr. Ponas Emanuelis Tabaji paminėjo Merkosiūr klausimą. Manome, jog dabar pirmininkaujant Ispanijai e, mes palaikysime ryšį su ten pirmininkaujančia Argentina. Tai atveria naujų galimybių pasiekti dialogą ir dėrybas. Per ankstesnius vadovus sustikus su Latino Amerikos pareigūnais um, tų valstybių politiniai lyderiai, ypač Argentinos prezidentas ir Ispanijos ministras pirmininkas, įsipareigojo iš naujo pradėti dėrybas ir jas greitai užbaigti. Čia Ispanija ketina užbaigti tokius nacionalinius e, dvi regionius susitarimus, kurie yra labai reikalingi tai pasaulio daliai ir tikimės, kad užmėgsime prekybinius ryšius su šių dviejų stambių pasaulio regiono valstybių vyriausybėmis. Milijonai žmonių ten gyvena, todėl e, kalbame apie didžiulį tarptautinės prekybos išaugimą. Aš e, tikiuosi, kad sustarimas su Merkosur bus priimtas greitai, tačiau manau, kad reikėtų realistiškai vertinti dėrybų pradžios tašką. Nemanau, kad e, pasieksime pabaigą Ispanijos pirmininkamo metu, tačiau realistinių tikslų galime išsikelti patys savo. Turėtume pradėti dėrybas, kurios, kaip daugelis jūsų jau sakė, yra stabdžiuojamos nuo 2004 metų. Taigi, ką turime daryti? Turime užmėgsti tą dialogą ir stengtis gerai subalansuotą susitarimą priimti. Toks susitarimas turėtų tenkinti pasaulio priekybos organizacijos taisyklės. Dėl priekybos ir ekologijos. Dar vienas salėje pateiktas klausimas. Galiu pasakyti, kad mums e, tai labai svarbu ir Ispanija pirmininkaudama prates jau iškeltas iniciatyvas ir stengsis e, paskatinti pažangius poreikius skirtingose regionuose raginsime e, ekologiškų produktų naudojimą, be abejonės stengsimės kalbėti apie kovą su klimato kaita. Matėme, kas buvo Kopenhagoje, matėme, kaip vyksta dėrybos dėl Dohos raundo, todėl negalime tikėtis, kad kažko konkretaus pasieksime Ispanijos pirmininkavimo metu. Tačiau be abejonės mes šias iniciatyvas ir šios procesus stumsime į priekį. Ponas Kazak, džiaugiuosi kad jūs vėl čia atėjote e, ir aš jūs matau po sustikimo su jumis, jums besilaikant Madride. Tada Madride buvo šiek tiek šilčiau negu čia dabar. Dėl kilmės ženklinimo. Manome, kad tokio pobūdžio priemonė padidintų skaidrumą ir suteiktų daugiau informacijos vartotojams. Todėl vartotojai galėtų pasirinkti tarp skirtingų produktų, galbūt ar brangesnių produktų, bet e, žinodami, kad tie produktai buvo pagaminti gerbent e, darbuotojų teisės, atsižvelgiant į aplinkos apsaugą ir panašiai. Mes manome, kad toks produktas, kuris yra gerai paženklintas, yra kur kas patrauklesnis vartotojui negu tas produktas, kuris nėra pagamintas pagal keliamus e, standartus ES. E, ženklinimas turi būti aiškus vartotojui, lengvai perskaitomas Ir be to negalime stiprinti, negalime daugiau griežtinti reikalavimų, kuriuos keliame mažoms ir vidutinėms įmonėms, pavyzdžiui, ir kitoms bendrovėms. Taigi mm, valstybėse narėse yra keliama labai daug problemų ir savo pirmininkamo metu mes į jas stengsimės atsižvelgti. Kiek suprantu, apsakiau visus patiktus klausimus. Atsiprašau, dar liko Šri Lanka pamiršau. Mes Žinome, e, kokių neigiamų padarinių Šrilankai turės bendrosios lengvatų sistemos plus taikymo sustabdymas. Aš manau, kad žinodami, kas elgės, kaip elgiamasi toje šalyje su žmogaus teisėmis, mes nebeturime jokios judėjimo laisvės. Mes turime laikytis patys savo taisyklių, kitaip prarasime pasitikėjimą mumis ir visą mūsų paramos priemonė ir sistema e, praras e, reputaciją. Mes e, žinome, kad vienos ar kitos taisyklės įvedimas ir mūsų pagalbos priemonių taikymo um, laikas suteikia galimybių Šrilankai imtis tam tikrų tarpinių veiksmų ir pasirenkti mūsų keliams reikalavimams ir manome, kad Šrilanka turi pakankamai galimybių tai padaryti. BLS plus panaikinimas, e, suspendavimas bus nutrauktas, kai tik Šrilanka pradės tenkinti žmogaus teisų reikalavimus. Dėl Kubos, pirmininkė, čia aš paskutinę mintį norėčiau išsakyti. Pirmininkavimo metu mes ketiname pradėti diskusiją, kuri leis suformuoti naują dokumento planą, projektą dėl kitokio pavadžio santykių su Kuba, atnaujintume e, santykius su Kuba. Šiuo metu mes šiek tiek vėluojame, suprantame, kad šis klausimas yra labai politinis ir jį reikės aptarinėti geresnėmis ir tinkamesnėmis sąlygomis, galbūt ne tik komercinėse formuose. The, uh offering made by the Spanish government. Ispanija suteikė galimybę pasiklausyti vicepirmininkės Terleze Fernandė Filageze. Tikiuosi, tai yra labai gera proga, jūs ją pasinaudosite. Dabar antras, paskutinis klausimų turas. Kadangi laiko nėra daug, norėčiau paprašyti apsiriboti pusantros minutės. Nekalbėkite daugiau, na, maksimum dvi minutės. E, Prašysiu tvarka, Davidas Martinas, Socialdemokratų frakcijos vardu, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū ministrui už atvirus atsakymus, už atvirumą. Visų pirma, pritariu dėl Pietų Korejos jums. Manau, kad e, bet reikia racionaliai vertinti, kokios naudos ES gaus ir atitinkamai elgtis. Dėl JAF jūsų ministras pirmininkas kalbėjo, kad jūsų didelis prioritetas gerinti prekybinius ekonominius santykius su JAF. Ir viena iš, viena iš galimybių yra transatlantinė ekonominė taryba. Deja, kol kas ji nebuvo efektyvi. Ar jūs ketinate kažką daryti, stiprinti šią tarybą galbūt ir jeigu taip, tai kokiu būdu? Kitas mano klausimas jau rodo mūsų nesutarimą. Matau, kad jūsų pozicija Kolumbijos atžvilgių labai aiški, ačiū už tą aiškumą, bet Kolumbija pavojinga ne tik profesinių sąjungų nariams. Ji pavojinga ir žmogaus teisų gynėjams. Ten kenčia moterys nuo karo nusikaltimų, jos prievartaujamos. Ir e, kitos e, problemos, e, smurtas būtyje ir panašiai. Todėl man labai keista, kad jūs remiate laisvos prekybos susitarimo idėją, sakote, kad ten bus kalbama apie žmogaus teises. Bet jeigu aš teisingai suprantu, pasirašus tokį sustarimą jis galės būti sustabdytas tik tada, jeigu komisija pateiks pasiūlymą ir visas valstybės narės jį parems. Taigi, nepaisant to, kad ten bus žmogaus teisų gynimo straipsnis, visgi kažką keisti bus labai sunku. Todėl noriu paklausti, ar nemanote, kad dar nėra tinkamas metas pasika... kalbėtis su jais, Pirmininkas prašo baigti pasisakymą. Ar jums netrodo, tęsia kalbėtas, kad pirmiausia reikėtų pamatyti didesnius pokyčius žmogaus teisų srityje? Kaspar, EPP. Dėkuoju, pirmininkė. Išgirdęs visas kritinės pastabas, norėčiau aiškiai pasakyti, kad visgi yra narių šioje institucijoje, kurie mano, kad Kolumbija padarė nemažą pažangą nuo paskutinio dešimtmečio, lyginant su, kas tada buvo prieš dešimt metų. Dabar norėčiau jūsų paklausti dėl darybų su Kuba. Kaip jums atrodo, ar taryba ketina pateikti kažkokį pasiūlymą dėl bendarbiavimo su Kuba ir taip pat, kaip kalbant apie Mhm. barjerus priekybai, kurie nėra susiję su tarifais. Ar Kubai galima bus pašalinti tuos e, su tarifais nesusijusius barjerus? Įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymų ir jeigu aš teisingai supratau, jūs teigiate, kad ketinate parengti naują prekybos politikos apibrėžimą vidutinės trukmės laikotarpiai. Žiūriu į jūsų pirmininkavimo programą ir štai skaitau, kad priekybos politika yra instrumentas, kuris padės kovoti su ekonomikos krize, dėl to stiprinsime šį instrumentą ir pateiksime naują strategiją komisijos iniciatyvą. Na, iki šiol aš kaip ir nežinojau, kad komisija planuoja pateikti, pasiūlyti naują priekybos politiką. Turime tik 2020 metų strategiją, aparto Baroso nieko panašaus apie tai nėra užsiminęs. Tad norėčiau aiškiau sužinoti, kokie yra tarybos planai ir kokie yra komisijos planai. O dėl kovos su klastotėmis sutarties, norėčiau paklausti, ar čia taryba jau artėja prie išvadų ir kaip jas atrodys. Dėkoju. Janic, e, socialai demokratų frakcija. Eh, eh, Dėkoju. Jūs, ministrė, kalbėjote apie daug įvairių dalykų, jūs tiksliai, aiškiai suformulavote mintis, bet norėčiau, kad pagalvotumėte dar apie vieną konkretų atvejį, o paskui užduosiu dar klausimą. Atvejis būtų toks. Jūs minėjote, kad e, norėtumėt pasiekti Dohos darybų raundo baigties 2010 metais. Šio darybų raundo metu didelis dėmesys skiriamas prekybos susitarimams ir nuo jų turinio priklauso, kaip pavyks pasiekti su, galutinį susitarimą. Ir jūs norėtumėt, kad visas 27 valstybės narės vieningai sutartų. Tam, kad komisija gautų aiškus įgaliojimus e, dėrėtis 2010 metais. Tad mes visi turėtume kažkaip susitelkti ir parengti tą bendrą poziciją. Suprantu, kad jūs nesate pramonės ministras, jūs atstovaujate prekybos sritį, o pramonės ministras pas mus atvyks kitą savaitę, e, bet Europoje dabar yra nemažai projektų finansuojamų iš ES lėšų. Gal trumpai galėtumėt pakomentuoti visą tai, jeigu ne, man bus priimtinas ir jūsų atsakymas raštu. Kalbėdami apie Kolumbiją, jūs minėjote, kad ta šalis jau taip daug nukentėjo ir nereikėtų jos daugiau bausti. Taip e, sakėte, vertindamas prekybos susitarimo su Kolumbija perspektyvas. Bet dėl žmogaus teisų padėties mums irgi reikia kalbėti, ar ne? Stans, Stansley iš APP. E Ačiū, E, dėkoju pirmininkė. Gerbiamas ministrė, sveiki atvykę į parlamentą, priimkite mano nuoširdžiausius sveikinimus ir linkiu Jums didelės sėkmės. Norėjau pasisakyti, bet jau trys iš anksčiau klausiusių paminėjo Pietų Korejos temą yra šiek tiek um, skirtumų tarp pozicijų, tarp jūsų, tarp mūsų ir atrodo, kad jūs uh, taip uh, girėte tą sustarimą, kad pasirašysite jį iš ats... giliau nepanalizavęs. Jo. E, yra tam tikrų netitikimų, ten jūs kalbate apie tūkstančius produktų, mes sakome, kad yra apie 300 produktų rušių. E, komisaras praėjusią savaitę minėjo, kad sutartis irgi turėtų, kad jo nuomonė taip pat sutartis turėtų būti įdėmiau išnagrinėta. Aš dėl to labai apsidžiaugiau. Tai kaip e, jums atrodo, ar reikėtų tai daryti ir gal tada jūs mažiau kritikos susilauktytumėte? Dėkuoju dabar Bernat Langė iš socialdemokratų frakcijos. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū Jums, ministrė, už pasisakymą. Jūsų ženginėje kalboje pabrėžėte, kad Europos parlamentas yra priekybos politikos e, formavimo pagrindinė institucija. Tai aš dėkoju Jums už tokį pripažinimą ir aš norėčiau paklausti, kaip Jūsų nuomonė Europos parlamentas galėtų sustiprinti tas pozicijas, kadangi šioje srityje nėra tarp institucinio susitarimo. Kaip mes galime uh, atlikti tą svarbesnį vaidmenį, pavyzdžiui, derintis e, su Kolumbija ir panašiai. Pritariu, kad parlamentas turėtų aktyviau dalyvauti šiuose procesuose po Lisabono starties įsigaliojimo. O dabar dėl e, intelektinės nusaibės apsaugos, kovos su klastotėmis susitarimų yra priimti tam tikri tarpiniai sustarimai e, telekomo srityje. Mes parlamente jau nemažai skirime tam dėmesio, skirime dėmesį taip pat ir interneto laisvės suvaržymui ir atrodo, kad bus nemažai na, tokių suvaržymų numatyta. Ar galėtumėt mums pažadėti, kad tai, dėl ko nutarime parlamente, atsispindės ir sustarime dėl kovos su klastotėmis? Dar vienas dalykas Visame pasaulyje daug stengiamasi šiuo metu užtikrinti žaliavų e, atsargas, užtikrinti, kad būtų reikiamų prekių. Ir šalis imasi pakankamai drastiškų žingsnių kurie iš šono žiūrint gal ir ne visai gražiai atrodo, bet tai galbūt gal tai yra būtinybė. Ir mums reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti reikiamų prekių tiekimą, ar jūs kažką ketina daryti, daryti šioje srityje. Ačiū ministrė, žodis vėl jums, nes klausimai jau visi pateikti, klausimų beveik tiek pat kaip ir pirmam raunde. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera empezar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti šį antrąjį klausimų turą nuo atsakymo, kurį pamiršau pateikti į pono Šolc klausimą. Tai buvo klausimas dėl Kanados. Klausė, ar Ispanija domėsis tomis dėrybomis nes čia kalba sukasi e, apie pirmąją sutartį su išsivyščiusią valstybę ir tai leidžia atvert naujas galimybės e, tam tikrose sektoriuose mm, ir investicijų taip pat požiūrių, pavyzdžiui, e, paslaugų sektoriuje, tai taip pat svarbu ir tokiam aspektui kaip kilmės vietos pavadinimams. Ispanija numato laikytis numatyto tvarkaraščio šitoje srityje. Pono Gaspari komentaras dėl prekybos politikos vidutinės trukmės laikotarpių. Aš e, galbūt neturiu pakankamai laiko, kad e, galėčiau pateikti išsamios informacijos, kadangi mano laikas labai ribotas, bet galiu pasakyti, kad kalbant apie tą naują strategiją ir jos išorės dimenciją, tai ta išorės dimencija yra iš tikrųjų čia tikslinga, nes yra susijusi su konkurencingumu ir su strategija 2020. Tai taip pat labai aktualu ir prieigos prie rinkos požiūrių. Mes turime šalinti kliūtis E, prekybos srityje, taip pat paslaugų e, sektoriuje. Turime gerinti prieigą prie rinkos, geografinių pavadinimų požiūrių, pramonės e, srityje, taip pat kalbant apie žalėvas, tas pats pasakytina. Kadangi įsigalios Lisabonos sutartis, Mes turėsime būtinai atsižvelgti į išsakytas suinteresuotų pusių nuomonės iki e, pavasario viršūnių sustikimo. Toliau ponas Langė kalbėjo apie Europos parlamento dalyvavimą prekybos politikoje. Pirmininkaujantį valstybę įsipareigoja užtikrinti visišką skaidrumą parlamento atžvilgių. Mes e, esame pasirenkę Lisabonos sutarties kontekste bendradarbiaut, kaip galima glaudžiau su komisija ir e, informuoti apie darybų vyksmą parlamentą. Junktinės valstijos. Ponas Martin klausė apie mūsų santykius su Junktinėmis valstijomis ir dėl ekonominės transatlantinės tarybos. Jis taip pat klausė, tarp transatlantinės e, ekonominės tarybos veikla nedavė lauktų rezultatų. Prisiminkime, jog procesas sulėtėjo Dohos dėrybų neplatmėje dėl įvairių rinkiminių grafikų. Tarybos paskutinis e, posėdis vyko spalio mėnesį Vašingtone ir tuomet buvo pabrėžta, jog reikia veikti ryštingai, tvirtai laikytis pozicijos ir galų gale buvo nuspręsta atidėti tų klausimų sprendimą kitos tarybos, kitam tarybos posėdžiui. Žinoma, tai yra svarbus aspektai prekybiniams santykiams su jungtinėmis valstijomis dėl prieigos prie žaliavų, pono Langa, klausimas. Ši e, prekybinė strategija turi būti pabrėžiama, turi būti garantuota prieiga prie žaliavų, kad ES galėtų užsitikrinti konkurencingumą. Kol kas mes labai priklausome nuo žaliavų ir nuo tarpinių produktų. Turime užtikrinti prieigą be diskriminavimo prie žaliavų. ES reikia užtikrinto tiekimo ir užprimtiną kainą šioje srityje - Kolumbija. Mūsų tikslai yra tie patys. Ir parlamento, ir rinkančios valstybės tikslai sutampa, ponė Martin. Čia daugiau netikslų klausimas netgi, o daugiau taktikos klausimas. Mes e, turime susitarti dėl bendradarbiavimo pobūdžio ir sakėme, jog e, turime siekti tikslų, tik tai turime susitarti dėl mechanizmo, kuris leistų Kolumbijos pilietiniai visuomeniai dalyvauti tame procese tuo būdu, koks yra tinkamas mūsų požiūriu. Ir nereikėtų atsisakyti čia tų principų, kurie mums yra labai svarbus, tai yra žmogaus teisės ir tvarus vystimasis. Bet jeigu tose darybose bus fiksuojami labai siauri tikslai, tai nebus gerai nei mums, nei Kolumbijai. Kita vertus, Ispanija pasirengusi diskutuoti, kaip galima išsameu, su jomis Kolumbijos klausimu ir mes išdėstysime visus argumentus, kuriais remiasi mūsų pozicija šito klausimu. Dabar lėktuvai 400 cm. Mes manome, jog susitarimas turėtų būti pasiektas gana greit, šis projektas yra svarbus Europai. Mes norime e, bet kuriuo atveju, kad ta sutartis būtų pasirašyta kaip galima greičiau. Intelektinė nusavybė. Aktą. Buvo pareikšta nugastavimo šito klausimu, mes atsižvelgsime į juos kuomet renksime ES poziciją šiuose darybose. Tačiau kol kas negalim detalesnės informacijos pateikti apie tą ar kitą darybų skyrių. Kalbant apie valstybių narių kompetenciją, pirmininkaujantį valstybę derasi valstybių narių vardu ir dės visas pastangas, kad e, dėrybų rezultatai su teisės principais ir su bendrijos aky. Kol kas e, ne vienas dėrybų skyrius nėra užbaigtas, kaip jūs žinote, sustarimo nebus tol, kol nebus sutarta dėl visų skyrių. Dogos dėrybų ciklas. kuomet kalbame apie ambicingą ir subalansuotą susitarimą. Tai toks susitarimas turi numatyti naujas galimybės ekonominiams operatoriams ir toks susitarimas turi būti naudingas pačioms besivystančioms valstybėms. Tai toks susitarimas, kuriame turi dalyvauti visos valstybės esančios PPO. Susitarimas apima žemės ūkio sritį, be kita ko. Man atrodo, jog aš apžvelgiau visus aspektus, turbūt viršėjau savo kalbėjimo laiką, galbūt uh, atsakymuose nebuvau pakankamai išsamus, bet tai ne paskutinis kartas, mes dar susitiksime. O dabar dėkoju Jums už kvietimą ir už šiltą prieimimą. Dėkoju visiems uždėmesį. Uh, Puikia proga išklausyti Ispanijos pirmininkavimo prioritetų priekybos rytyje. Manau, kad reikėtų padėkoti Ispanijai, kad ji yra taip pasirengusi bendradarbiauti su mūsų komitetu. Manau, kad dabar reikėtų daugiau dėmesio tikslingiau e, formuojant klausimus e, vidaus prekybos generaliniam sekretoriui. ir jis yra priekybos tarybos vienas svarbiausių pareigūnų. Dėkoju dar kartą ir norėčiau palinkėti Ispanijai pirmininkaujant tarybai pasiekti geriausios kloties, e, pasitarnauti Europos interesams. Ačiū. Ivy, may I have attention, please? Prašyčiau kolegų dėmesio. Time's running, we've got to move forward. Laikas bėgo, mums reikia eiti į priekį. Prašyčiau visų dėmesio. Prašyčiau pereiti prie 14 mūsų darbo tvarkės punkto - prekybos ir ekonominiai ryšiai su Turkija. Pasikeitimas nuomonėmis su mūsų pranešėju, ponu Metin Kazak iš Alde frakcijos. Mes e, esame atsakingi už šį klausimą. Tos temos Inte komitetas praeitoje kadencijoje nespėjo išnagrinėti, todėl dabar pribrendo laikas aptarti mūsų prekybos santykius su tokia svarbia kaimynė ir parengti tą temą e, pranešimą savo iniciatyvą. Kolegos, prašyčiau drausmės. <laughs> Floor, prašyčiau dvišalius komentarus nutraukti ir nustoti savarankiškai kalbėtis. Unique, because... Kaip žinote, mūsų santykiai su Turkija nėra niekuo unikalūs. Turkija, kaip žinia, yra viena iš kandidačių į ES, bet to Turkija yra viena iš keletos valstybių, su kuriomis esame sudarę muitų sąjungą. Suprantame, kad santykiai su Turkija yra pakankamai gerai sutvarkyti, tačiau vis tik dar išlieka daug svarbių prekybinių klausimų, tokių kaip IPR, kuris vis dar iškelia problemų, pateikiu vieną pavyzdį, ir dėl to čia reikia glūdesnio bendradarbiavimo. Prašyčiau pranešėjo dabar keturias minutės mums pristatyti temą, o paskui pratesime diskusijas. Pone Metin Kazak, žodis jums. Merci beaucoup. Ačiū, gerbiamas e, pirmininkė, gerbiami kolegos. Kaip pirmininkas ką tik sakė, e, mano dokumento tema yra labai aiški - priekybos ir ekonominiai ryšiai su Turkija. Ir tai yra gyvybiškai svarbios reikšmės klausimas. Turkija yra septintasis ES pagal mastus prekybos partneris ir e, daugiau negu 5 milijardus eurų siekia mūsų uh, e, prekybos apimtis su jais. E, Europos Sąjunga tapo septintąją e, partnerę. Turkija, atsiprašau, tapo, užima septintą vietą tarp importuotojų į Europos Sąjungą. Statistiškai Europos sąjungos dalis Turkijos e, užsienio prekyboje sudaro 42 procentus. E, Europos sąjunga yra pagrindinė investuotoja, daugiausiai tiesioginių investicijų daranti Turkijoje. Beje, 2009 metais investicijų srautas Turkijoje smarkiai išaugo ir dabar siekia 88 procentus ir 75 procentai buvo 2008 metais. Tad e, mūsų komerciniai ir ekonominiai ryšiai plėtojasi su šita tradicinė partnerė, kuri yra ES e, kaiminė, joje yra daug darbo jėgos, jinai yra kvalifikuota ir e, prekybiniai mainai yra naudingi tiek Turkijai, tiek ES. Noriu apžvelgti tris e, aspektus šiame kontekste. Visų pirmiausia, reikėtų paminėti e, e, muitinių sąjungą, netarifinius barjerus ir vėliau paliesiu kitus aspektus. Turkija įeina į muitinių, muitų e, sąjungą nuo 96 metų Tai yra numatyta Ankaros protokole 1963 metų Turkija kaip ir Europos Sąjunga pasinaudoja muitų sąjungos privalumais, tačiau tas bendradarbiavimas e, šioje srityje vis dėlto nėra be problemų. Pavyzdžiui, abiejoms pusėms laisvos prekybos sutartys kol kas kelia tam tikrų sunkumų nes Turkija yra ne ES narė ir todėl e, negali realiai dalyvauti dėrybose su trečiosiamis valstybėmis dėl laisvos e, prekybos. ES iš savo pusės taip pat neturi pakankamai mechanizmų, kad garantuotų e, laisvos prekybos e, sutarčių pasirašymą tarp Turkijos ir trečiųjų valstybių. Šiame pranešime aš siūlau pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti bendradarbiavimą ir abipusį konsultavimąsi e, sprendimų prieimimo srityje bei sprendžiant iškilusius ginčius po daugelio posėdžių vykusių su komisija, su ekosoku, su nevyriausybinėmis organizacijomis Turkijos ir ES. Manau, kad ir su akademinio pasaulio atstovais, manau, kad vis dėlto šitie klausimai gali būti sureguliuoti. Antras dalykas - techniniai e, trukdžiai, techninės kliūtis turi, daro labai neigiamą įtaką konkurencingumui tiek ES, tiek Turkijoje. Čia yra susidarama su dempingo bei protekcionizmo e, apraiškomis. Valstybės pagalba kartais e, yra e, E, taip pat problematiška. Tad reikia čia taip pat ieškoti šių problemų sprendimų. Ir paskutinis dalykas, Turkija yra labai svarbi šalis Jodosios jūros baseine, Centrinės Azijos, Kaukazo bei e, vidurio rytų regionuose. Mūsų komerciniai prekybos ryšiai su e, E, šiomis šalimis yra seni ir svarbus, tai pasakytina apie mūsų ir kultūrinius, istorinius, politinius ryšius. Ir šiuo požiūriu Turkija iš tikrųjų yra svarbi valstybė ir tie ryšiai yra naudingi tiek, e, tiek jai, tiek mums. Dėkuoju. Dabar išgirsime komisijos nuomonę. Lafion Talanė. E, dvi minutės teiks jums. Ar tinka? Ačiū pirmininkė. Kaip pasižymėjote ir kaip e, delegatas Kazako pastebėjo, Turkija yra ne tik šalis kandidatė, bet ji taip pat yra specialus mūsų partneris. Susiklosti tam tikrus specifiniai santykiai, tai yra specifiniai ir prekybos santykiai ir Turkija yra muitų sąjungos narė, dėl to situacija jos yra unikali lyginant su kitomis šalimis, su kuriomis taip pat yra sudaryta muitų sąjunga. Tad prekybos santykiai su Turkija yra tikrai ypatingi. Ne, neminėsiu tų skaičių, nekartosiu, kuriuos jūs paminėjote, tiesiog akivaizdu, kad prekybiniai santykiai tarp šių dviejų šalių yra labai svarbus. Taip pat reikėtų paminėti, kad ES yra svarbiausias Turkijos priekybos santykis. Jis, e, lyginant su visais kitais partneriais, yra tikrai gerokai svarbesnis negu bet kas kitas. Priekyba tarp ES ir Turkijos per pastaruosius keletą metų ypatingai padidėjo, tik tai žinoma 2009-aisiais e, jaučiamas tam tikras sumažėjimas dėl suprantamų objektyvių priežasčių, bet tendencijos yra tikrai pozityvios per pastaruosius keletą metų. Taip pat e, buvo paminėta, kad kalbant apie priekybos santykius su Turkija, yra pakankamai įprasta, kad susidurime tam tikromis problemomis, tam tikrais kliuviniais Ir gal reikėtų pabrėžti tai, kas yra neįprasta. Tai, kad e, tam tikri barjerai negali būti išspręsti, e, tas problemas negali būti išspręstas per trumpą laiką. Ir čia reikėtų susirūpinti. Todėl mums tikrai įdomu susipažinti su ataskaita, su jos išvadomis Mes lauksime tos ataskaitos ir tikiuosi, kad tai bus svarbi priemonė, kuri padės pagerinti santykius tarp ES ir Turkijos. Ir suprantama, mes, e, jeigu reikės, prisidėsime, pateiksime savo nuomonę ir mielai prisidėsime prie diskusijos, kai tik tai bus paskelbta ataskaita. Ačiū. Pirmininkė čia ir norėčiau baigti savo preliminarėsias pastabas. Ačiū, aš jūsų nenutraukiau, nes pagalvojau, kad jums turbūt dviejų minučių neužtenka viskam išsakyti. Dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Pirmiausia, Europos liaudės partijos frakcijos atstovė, tačiau jos čia nėra socialistų frakcija, Francesca Valzani. Jos irgi nėra. Tada suteikiu žodį tam, kas čia yra, Robertas Sturdy iš ECR frakcijos. Ačiū pirmininkė. Anksčiau ar vėliau e, išgirsime tas pavardės. Svarbu prisiminti, kad šiame pranešime kalbame ekonominius santykius ir jis neturi nieko bendro su Turkijos kandidatavimu įstoti į Europos Sąjungą. Turkija jau dabar palaiko glaudžius e, prekybos santykius su Europos Sąjunga. Pusė Turkijos eksporto yra į Europos Sąjungą. Turkija yra septintoji didžiausia importuotoja Europos Sąjungoje. Aš e, buvau vienas iš parlamentarų, kuris praeito amžiaus 10-20 viduryje, gal 95 metais, pasirašėme e, prekybos sutartį ir ją paremėme parlamente. Aš ir toliau norėčiau remti santykius tarp Turkijos ir ES prekybos klausimais ir aš džiaugiuosi, kad komisija pateikė tokį pasiūlymą ir atitinkamą pranešimą. Ar bus pateikta pasiūlymų įtraukti žemės ūkį ir paslaugas ir kitus dalykus, ar ne, E, nors aš pats esu ūkininkas, kai tik išgirstu žodį žemės ūkis, išsigastų labai smarkiai, nes kai tik pradedam dėrėtis dėl žemės ūkio, viskas žlunga labai greitai. Todėl aš dėl to visuomet reiškiu didelį susirūpinimą ir norėčiau išgirsti, ką Europos komisija tuo klausimu mano. Dėl mm, dalyvavimo Euromed sistemoje. Uh, Svarbu, kad Turkija su kitais Euromed partneriais susitartų dėl šių pasiūlymų, todėl norėčiau, kad Turkijos pozicija būtų labiau suderinta su kitais Euromed partneriais prieš einant toliau. Čia jau ir baigs ir man būtų labai įdomu išgirsti, ką komisija mano dėl šio projekto. Ar kokia kita frakcija norėtų išsakyti savo poziciją šiuo klausimu? Guja? Ponas Higgins the GUE. Uh, uh, Labai trumpai, gerbiamas pirmininkė. Turiu pasakyti, kad bet kokioje diskusijoje apie prekybos santykius su Turkija visuomet tenka komiteto nariams priminti, kad yra neišspręstų klausimų susijusių su žmogaus teisėmis, pilietinėmis teisėmis Turkijoje ir administracijos Turkijos vyriausybės požiūrį į šių klausimų sprendimą. Manau, kad šių klausimų nebūtų galima pamiršti jokioje diskusijoje, kai kalbame apie prekybos klausimų reikalus. Prisiminkime kurdų teisės, prisiminkime tautinių mažumų, kalbos naudojimo galimybės ir kitas teisės. Be bejonės egzistuoja ir labai svarbus uh, darbuotojų ir profesinių sąjungų teisių klausimas. Čiagi daug rimtų problemų egzistuoja. Turkijos vyriausybė e, pagal naują neoliberalią politiką puikiai atitiktų kai kurių ES vyriausybių poziciją dabar. Šiuo metu Turkijoje vyksta uh, streikas vienos korporacijos, kuri turi būti privatizuojama. Uh, darbuotojai streikuoja, nes e, labai daug žmonių būtų atleista iš darbo. Ir pasarasis 43 dienas e, tos bendrovės darbuotojai streikuoja. E, jie supranta, kad jiems kyla labai didelė grėsmė. Dabar net 40 žmonių paskelbė bado streiką. Ši įmonė yra valstybės tabako ir alkoholio monopolininkė Todėl aš norėčiau šį klausimą įtraukti į šią diskusiją ir pabrėžti, kad dirbančių žmonių balsas Turkijoje turi būti išgirstas ir paminėtas, kalbant apie priekybą. Ačiū. Europos konservatorių reformistų atstovas. Yes. EFD group. Uh, yes, ah. um, thank you, Mr. Chairman. Uh, Um, very... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ponas Sturdi labai kukliai paremė Turkiją. Jis sakė, kad jis remia prekybos sutartį. Britanijos konservatorių partija, kurios e, ponas Sterdis nemėgsta, yra už tai, kad Turkija taptų ES nare. Aš norėčiau pakartoti dar vieną dalyką. Jeigu prekybos santykius su Turkija palaikome labai aktyviai bet kokiu atveju, jeigu jau dabar pusė Turkijos eksporto yra nukreipta į ES, jei net nesant ES nare, tai nėra jokių rimtų argumentų Turkijai dar ir nare tapti. Ponas Higgins labai iškalbingai pasakė, kad ten yra rimtų žmogaus teisų ir pilietinių teisų problemų, dėl kurių kyla didelis klaustukas, ar Turkija apskritai kada nors galės tapti ES nare. Mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip dabartinės valstybės narės e, bus įtakotos, jeigu įtrauksime daugiau negu 700 milijonų turinčią valstybę, kurios BVP nesiekia net ketvirtadalio Junktinės karalystės vidurkio. On... Ačiū. Toliau kitų frakcijų atstovai. Ačiū. Labai trumpai formuosiu klausimą. Nemanau, kad komisija turėtų kištis į pranešimą, kurį rengia parlamentas savo iniciatyva. Ypač jeigu mes peržengėme priekybos santykių temas. Neturiu jokių ypatingų komentarų tą temą, kalbėjo komisijos atstovas. Know, uh, Ir galutinis mūsų pranešėjo komentaras. Metai Kazak. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, dvi minutės kalbėsiu, taip. Aš jaučiu, jog tai yra jautrus klausimas, reaguojama jautriai Turkijos klausimą ir tai visiškai suprantama. Tačiau turint omenyje, kad jau yra net netaskaita dėl Turkijos, jinai yra aptarta užsienio reikalų komitete, ir ten yra aptariami politiniai aspektai, aspektai susijęs su žmogaus teisėmis, jie yra išnagrinėti. Inta komitete mano pranešimo tikslas yra kalbėti apie prekybos santykius tarp ES ir Turkijos, prekybos ir ekonominius santykius, kaip tie santykiai gali būti plėtojami grinai techniniu požiūriu, kaip bendradarbiavimas gali būti plėtojamas tam, kad e, tuo pasinaudotų abi pusės ir kaip galima greičiau. Visi klausimai susiję su Turkijos stojimu ES. Tai yra politiniai aspektai, tačiau tai visiškai netrūkdo plėtoti e, ekonominius ir prekybos santykius. Ne, būtent tokį požiūrį aš norėjau e, išdėstyti kolegoms. Dėkuoju. Priminsiu Jums, eh, jog viešie klausimai bus kovo mėnesį. Eh, pranešimas eh, balandžio mėnesį, galutinė data pakeitimams gegužės mėno ir balsavimas komisijoje birželio mėnesį. O dabar grįžkime prie 13 darbo tvarkės klausimo. Ir pakalbėkime apie BLS plus sistemą Kolumbijoje. Pasikeisime nuomonėmis su įvairiais svečiais ir koordinatoriais. Pekybinės lengvatos buvo suteiktos mm, tam tikroms šalims nuo 71 metų. Tai yra speciali sistema skirta už e, tam tikras sąlygas, už gerą valdymo sistemą ir suteikimos papildomos privilegijos, sumažinant arba panaikinant importo mokesčius tam, kad galima būtų padėti besivystančiam šalims, kurios įgyvendina standartus žmogaus teisų srityje, tvarios plėtros, geros valdymo praktikos standartus ir panašiai, kad atitiktų tiems reikalavimams. Valstybės narės, e, tos valstybės visų pirma turi ratifikuoti ir įgyvendinti visas, ratifik... visas konvencijas, kurias paminėtos šios sistemos trečiame priedė. Taip pat jis turi įsipareigoti priimti ir įgyvendinti visus teisės aktus ir positminius aktus e, bei stebėti, kaip tos konvencijos yra įgyvendinamos. Ir be to ta šalis turi būti priskiriama prie pažeidžiamų šalių kategorijos. Reglamente numatyta galimybė laikinai timti tas privilegijas, kai kurias iš jų arba visas, jeigu konvencijos netinkamai gyvendinamos arba jeigu neveiksmingai gyvendinamos, jeigu išreiškiama kažkokių bejonių. Ir šiuo atveju dėl Kolumbijos nevyriausybės organizacijos yra pateikusios savo pastabų, žmogaus teisų gynėjai taip pat. Uh, atkreipė dėmesį į tai, jog darbuotojų teisės nėra tinkamai ginamos. Ir siūloma peržiūrėti BLS plus sistemą Kolumbijoje su ambasadoriumi, nevyriausybinio organizacijos atstovais. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai atsiranda, parlamentas įgauna naujus įgaliojimus priekybos rytyje Bus priimtas naujasis reglamentas dėl BLS sistemos ir parlamentas kaip teisėkuros institucija domisi, kaip naudos gavėjai gyvendina konvencijas. Na ir mes džiaugiamės, kad šiandien pas mus apsilankė informuoti, patyrę atstovai žmonės, kurie gerai susipažinę su situacija Kolumbijoje ir jie padės mums priimti sprendimus paremtus informaciją. Visų pirma, Enrique Albero Frankė Polderaną norėčiau pasveikinti. Jis yra nacionalinės uh, žemės ūkio ir galvijų sektoriaus uh, bendrijos narys ir po to Van, Vanrėgas FTKUT direktorius. Jie ir bus pagrindiniai kalbėtojai. Tu įsiteiksim jiems žodį, pradėsiu nuo pono Franko Balderama. Kiekvienam iš jūsų skirsiu po 80 minučių maksimum. Sveiki atvykę. Ačiū, kad dalyvaujate nuomonių keitimuose procese. Prašom. Buenas tardes. Quiero agradecerle a. Labą dieną. Dėkoju pirmininkui už tai, kad jis suteikė mums progą pasisakyti. Ir pristatyti nuomonę, kuris skiriasi nuo girdėtojų. Jūs kalbėjote apie agroverslo reikalus mano valstybėje. Aš atstovauju bananų gamintojus, bananų plantacijas ir gėlynus, gėlininkus Taip pat esu tekstilės ir gatavų rūbų atstovas. Taigi, gamintojų pramonėje atstovauju. Pirmiausia, pradžioje norėčiau išaiškinti, kad aš atstovauju profesinių sąjungų organizacijai tai, sakyčiau, yra labai drasus žingsnis, nes pasisako nedidelė profesinė sąjunga. Mūsų organizacija sudaro tik mažą profesinių sąjungų dalelę. 2006 metais mūsų parlamente nedidelė grupelė atstovaujanti profesinių sąjungų interesams pareikalavo balsuoti prieš laisvitarimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, bet jų balsas buvo atmestas ir laisvosios priekybos susitarimas didžiaja balsų dauguma buvo priimtas, įskaitant ir pagrindinės e, opozicijų partijas, kurios tam pritarė. Dauguma partijų Kolumbijoje remia laisvos priekybos sutartis. Taigi būtų šiek tiek įžulu sakyti, kad e, dėrybos tarp ES ir Kolumbijos yra užšaldytos. Be to, mūsų delegacija neatstovauja daugumos darbuotojų. Deja, Kolumbijos profesinių sąjungų judėjimas yra labai silpnas. Tik 4 procentai iš 20 milijonų darbuotojų priklauso profesinėms sąjungoms. Taigi vieningos nuomonės dėl ES mūsų profesinėse sąjungose nėra. CG yra antra pagal dydį profesinė sąjunga Kolumbijoje ir praėjusiu metu lapkričio mėnesį per plenarinį posėdį ji nusprendė dalyvauti artėjančiose dėrybose, be vietoj to, kad jas iš karto automatiškai atmestų. Dauguma demokratų Kolumbijoje yra už tokias sutartis. Jie pasisakė už 2006 metais. Ir mes dabar e, turime prisiminti, kad didžioji dalis tų milijonų gyventojų, apie kuriuos čia kalbame, yra darbuotojai, darbininkai. Taigi didžioji dalis jų nebūtų prieš dėrybę su ES. Be to, mes turime pažymėti su susirūpinimu kad um, dabartinės tiekimo sistemos mūsų valstybėje turėtų būti eliminuotos ir dėl to mūsų darbuotojai labai ženkliai nukentės. Jau dabar patiriame daug rimtų politinių ir socialinių problemų. Uh, Todėl tokiu atveju manome, kad reikėtų išlaikyti e, tokią rėmimo sistemą, kol bus pasirašyta priekybos sutartis su ES. Šuši... Galiausiai darbuotojai savo požiūrį į sutartis pademonstruoja, kad atmeta ideologinės pozicijas. Jie sako, kad jie yra eksploatuojami, bet pagal, jeigu žvelgtume į tokias aplinkybės, tai atrodytų, kad jokia priekyba tarp dviejų šalių yra neįmanoma, nes ji vyktų tik viena kryptimi ir besivystančios šalis iš jos niekada nepasipelnytų. Uh, Tai yra vienintelis būdas paaiškinti, kodėl taip kvailai buvo tos dėrybos atmestos dar net joms neprasidėjus. Nes tarsi buvo daroma iš ankstinė prielaida, kad tokios, tokia sutartis, tokios dėrybos būtų kenksmingos Kolumbijai. Tai yra griniausia ideologinė pozicija. Kadangi sektorius nori sukurti savo politiką, kuri būtų prieštaringa negu vyriausybės. Būtent todėl dabar mes ir dalyvaujame rinkimų kampanijoje, o rinkimai įvyks kovo mėnesį. Šiandien ponas Tasys Imora Likudo vienos iš pagrindinių partijų pirmininkas išdėstė, e, uh, labai aiškiai, kodėl, pasisako, kodėl jie pasisako už priekybą, atsiprašau, prieš dėrybą su ES. Apginkime savo teisės. Kaip buvo pasakyta, pas mus teisės yra labai pažeidžiamos, žmonės yra, patiria tam tikrą genocidą. Kolumbijoje profesinės sąjungos, kaip ir kiti visuomenės nariai, nuolat kenčia nuo dešimtmečius besitęsinčio smurto Tačiau tas smurtas nėra tiesiogiai orientuotas į profsąjungininkus. Mes nenukenčiame taip kaip kiti visuomenės nariai. Pažiūrėkime į tai, kiek nužudyta žmonių. 534 tūkstančiai Ir tai yra darbuotojai, tai yra profesinių sąjungryje tapo smurto taikiniais rekordas, aukų rekordas. Turbūt dėl to skaičio būtų, skaičiaus būtų galima pasiginčyti, bet kol kas su juo turime sutikti. Čia išvelgiam ir kitų įdomių aspektų. Apie 2 procentus gyventojų priklauso profesinėms sąjungoms. Dabar mes atstovaujame 0,5 procentų visų kolumbiečių. Taigi išvada būtų visiškai aiški. Mes daugiau nebesame užsipuolami labiau negu kas kitas. Smurto, neretai mirtino smurto aukomis profsąjungininkai netampa dažniau negu kiti visuomenės nariai. Aš noriu nesutikti su tais, kurie sako, kad profsąjungininkas yra pavojingiausia gyvybei profesija. Kolumbija profesinių sąjungų atstovų saugumo požiūrių e, primena Šiaurės Europos valstybės dėl e, valdymo autonomijos. 2006 metais buvo pateikti skaičiai, kuriuose nurodoma, kiek žmonių buvo nužudyta kokiuose regionuose. Kiek studentų, kiek mūrininkų, kiek partizanų, kiek e, pirklių keliaujančių prekeivių. Keli šimtai susidaro. O nukentėjusių profsąjungininkų skaičius yra pats mažiausias. Taigi e, būti profsąjungininku yra tiek pat saugu, kaip būti statybininku ar studentu. Jeigu pažvengtumėte skaičius, niekada negalėtumėt pasakyti, kad profsąjungininkų padėtis pati blogiausia. 500 profsąjungininkų buvo nužudyti nuo 2003 metų. Tuo tarpu kitose visuomenės grupėse tokios pat priemonės buvo taikomos kur kas dažniau. Labai daug prekybininkų žuvo. Taigi, Kolumbijos planas susitarti su ES yra labai sveikintinas. Ir negalima pasiduoti tokiems klaidingiams argumentams. Yra ir kitose regionuose kenčiančių žmonių dėl teroristinių grupuočių ir teroristų barbariškumo. Ačiū. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį antram pagrindiniam kalbėtojui Alberto Olegas, žmogus teisų organizacijos direktorius. Prašom. Labadiena. Dėkuoju, labadiena visiems, dėkuoju. E, užsienio prekybos komitetui už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Norėčiau pateikti informacijos apie žmogaus teisų pažeidimus Kolumbijoje. Man atrodo, jog į tai reikėtų atsižvelgti, patvirtinant arba nepatvirtinant laisvos prekybos sutartį su Kolumbija. Visų pirma, norėčiau patiksinti vieną dalyką ponas Albeiro Franko dalyvauja šioje e, diskusijoje, jisai yra SGT atstovas. Šiandien kalbame apie laisvos prekybos sutartį tarp e, Kolumbijos ir ES. Ponas Franko kalba čia tik tais kaip reikškinti savo asmeninę nuomonę asmuo. E, Mes turime kalbėti apie smurtą Kolumbijoje ir apie e, jo aukas. Aukas taip pat tarp e, profsąjungų atstovų. Profsąjungos turi turėti teisę į streiką, į kolektyvinius reikalavimus jungtinės tautos, žmogaus teisų organizacijos, e, kitos struktūros, tarptautinė darbo organizacija jau yra konstatavusios daug pažeidimų Kolumbijoje šioje srityje. Per paskutinį tarptautinės e, darbo organizacijos e, posėdį Kolumbija figuravo 25 labiausiai pažeidžiančių profsąjungų teisės ir žmogaus teisės valstybių. vyriausybė nori pagerinti savo įvaizdį, todėl falsifikuoja statistikos duomenis šitais klausimais. Tuo tarpu žmogaus teisų pažeidimų yra daug. 30 procentų parlamentarų, opozicijos atstovų dabar yra kalėjimuose. būna daug e, neteisėtų areštų, opozicijos e, atstovų, e, profsąjungų atstovų virš tūkstančio jaunų aktyvistų buvo sulaikyta. Yra tam tikras nebaudžiamumas tuo būdu. Yra parengtas sąrašas žmonių, kuriuos nužudė paramilitarinės organizacijos. Kolumbijoje per Arybę vyriausybės abi kadencijas apie 70, virš 70 profsąjungų narių buvo nužudyta. tiksliau 564 iš viso e, profsąjungų atstovai buvo nužudyti. Ir e, šitų nusikaltimų kaltininkai yra nenubausti. 260 teismo sprendimų yra padaryta, kuriuose minimi tų nusikaltimų kaltininkai Tačiau 96 procentai jų, tų kaltųjų, yra išteisinti. Mes e, galime konstatuoti, jog virš virš 10 tūkstančių pažeidimų yra buvę profsąjungos teisų per palyginus trumpą laikotarpį. Mes turime kreiptis į tarptautinės organizacijas, tarptautinės struktūras dėl šitų klausimų, siekdami apsaugoti kolumbiečių teisės ir gyvenimą. Tačiau vyriausybė pati save pristato kaip e, auka ir dažnai atsitinka taip, kad valstybės atstovai patys pažeidinėja žmogaus teisės. 2006 metais buvo trijų profsąjungos e, e, atstovų byla Dabar yra jau ir teismo sprendimas dėl šitos e, bylos. Daugiau negu 400 organizacijų, tarp kurių yra socialinės organizacijos, socialinės struktūros ir pilietinės visuomenės e, organizacijos, nevyriausybinės organizacijos pasisako už laisvos prekybos e, pasirašymą su Kolumbija. Tai remia ir tarptautinė profesinė sąjungų judėjimas, o ta humanitarinė krizė, kurią ką aš ką tik apibūdinau, tikrai opi problema. Laisvos prekybos sustarimai su JAV, su Kanada pasirašyti ir ES laikosi prieštaringų pozicijų. Suprantame, kad jūs praeitie visą laiką rėmėte žmogaus teises, visą laiką integruojate šitas nuostatas į sustarimus e, su kitomis šalimis. BLS plus sustarimuose taip pat yra žmogaus teisė nuostatos. Bet Kolumbijos vyriausybė nereaguoja į tos, tas nuostatas. Ir kadangi nėra politinės valios, nematau mm, priežasties mm, teikti, kad kažkas pasikeis. Manau, kad BLS plus sistema turėtų būti nutraukta Ir jeigu Šilankos atveju mm, yra priežasčių tai padaryti, tai Kolumbijos atveju tuo labiau. Dėl to mes prašome sustabdyti šitos sistemos taikymą, plus atlikti tyrimą dėl žmogaus teisų pažeidimų. Ir labai prašome jūsų neselekti priešingai, negu teigia įvairios tarptautinės organizacijos. Manau, kad reikėtų jas paremti ir išlaikyti, pasakyti panašiai kaip ir jos ir tai yra puikia proga mums išreikšti tokį pagėdavimą ir labai ačiū, kad mus pakvietė ir kad apie tai galėjom pakalbėti. Ačiū Jums labai. Dėkoju. O dabar norėčiau, išgirdome dviejų partijų pozicijas, jos šiek tiek skiriasi, kaip ir galėjom tikėtis. Pradėsiu diskusiją ir prašau dviejų svečių. Pradėsiu nuo Karlos Tukilio Garcia, Kolumbijos ambasadoriaus Europos Sąjungai. Pradėkim nuo jūsų, prašom. Penkias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti visus e, šio posėdžio dalyvius. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir e, užsienio prekybos komitetui už dėmesį Kolumbijai. Norėčiau paprašyti, kad e, visiems būtų pateikta statistika, rodanti, jog padėtis mano šalyje tikrai gerėja nes tai padės jums e, įsivaizduoti realią padėtį. Pone pirmininkė, šiame komitete jūs kalbate apie prekybą. Kolumbija pasisako už prekybą, už ekonominių sienų plėtimą, už prekybinių sutarčių pasirašymą. Mes norime apsaugoti investuotojus. Mes palankiai žiūrime į tokią sistemą, kuri vengia dvigubą apmokestinimo, kuri numato ekonominius ir prekybinius mechanizmus, leidžiančius pagerinti padėtį ir sukuriančius galimybės kovoti su smurtu. Tai iš tikrųjų Tuo pačiu leidžia pagerinti ir žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje. Mes labai džiaugiamės SPG sistema. Jūs e, esate pripažinę, jog mes dedame pastangas kovodami su narkotikų priekyba ir suprantame, jog atsakomybė šito klausimu yra bendra atsakomybė. Mes norime, kad ir Europos parlamentas dėtų iš savo pusės pastangas kovodamas su prekyba, su narkotikų prekyba pasauliniu mastu. Bendros pastangos šioje srityje leis mums pasistumėti į priekį. Reikia taip pat bendrų pastangų gerinant žmogaus teisių padėtį. Tai yra taip pat aktualus visam pasauliui klausimas. Vyriausybės ir valstybių visuomenės turi siekti šio tikslo. Kolumbija atvirai į tai žiūri, jūs turite stebėti, ką mes nuveikėme toje srityje. Yra beje jungtinių tautų stebėtojų mūsų šalyje. Mes e, pripažįstame žmogaus teisų komisiją Mes e, patys pageidaujame, kad e, mus kontroliuotų žmogaus teisų organizacijų valstybės e, narės ir kad jos galėtų įsitikinti, jog mes laikome savo įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Mes taip pat norime pateikti ataskaitą šiais klausimais, kuri rodo, jog mes laikomės įsipareigojimu. Turiu galvoje e, sutartį sudarytą su žmogaus teisų taryba jungtinių e, tausų, e, tautų. Mes esame įsipareigoję taip pat kovoti su smurtu. Jau esame žengę tam tikrų žingsnių šitą linkime. Jeigu žmogaus teisų padėtis gerėja, tai todėl, kad mes veiksmingai kovojam su smurtu, taip pat tie dalykai susiję. Laisvos prekybos e, sutartis taip pat prisideda prie smurto e, mažinimą, nes e, tos sutartis sukuria naujų galimybių, dėl to didėja užimtumas ir tie kolumbiečiai, kurie užsėmė narkotikų prekybą, Šitų galimybių dėka gali gyventi ir dirbti teisėtai ir ramiai, nerizikuodami, saugiai užsiimti legalių darbų. Todėl aš e, norėčiau oficialiai jūsų paprašyti perduoti mano netą ataskaitą visiems parlamento nariams. Tai yra Tartautinės darbo organizacijos ataskaita parengta ekspertų, kurie stebi tarptautinių sutarčių laikymasi ir ten yra iš tikrųjų pripažinta, jog padėtis Kolumbijoje yra pagerėjusi. Smurtas apskritai sumažėjo, o smurtas profsąjungos narių atžvilgių taip pat sumažėjo. Pereinu prie apibendrinimo, prie išvado, ponė pirmininkė. Didžioji dauguma kolumbiečių palankiai žiūri į laisvosios, prekybo, laisvosios sutarties prekybos pasirašymą. Ta rodo įvairios apklausos. Virš 70 procentų kolumbiečių labai aiškiai pasisako už laisvos prekybos sutarties pasirašymą. Tie, kurie pasisako prieš, Tai aišku, demokratinėje sistemoje mes turime gerbti jų nuomonę taip pat, tačiau aš sakiau, kokia yra dauguma pasisakanti už pasirašymą. Ir manau, kad padėtis tikrai gerėja. Na, suteikite, norint nes pasakyti, pasakyti. Dabar suteiksiu žodį Algerto Tavarija, kuris priklauso pramonės asociacijai. Šešias minutės jums. Gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu lankytis parlamente ir kalbėti Kolumbijos įmonių vardu. Kolumbijos darbdaviai įgyvendina visus tarptautinius susitarimus dėl žmogaus teisų Ir pastarusius metus mes daug dirbome, kad integruotume žmogaus teisės, kad užtikrintume žmogaus teisės. Patyrėme nemažai smurto mūsų šalyje. Ir dabar norėtume eiti naujų kelių. Norime, kad mūsų produktus ir paslaugas priimtų tarptautinė bendram, bendruomenė, pripažintų, kad mes dirbame gerdami žmogaus teisės. Dirbame įvairiose bendradarbiavimo programuose, jau pradedant 2001 metais gavome paramos iš Švedijos vyriausybės, dalyvavome dvišalėje programoje, kuri padėjo mūsų darbuotojams tobulinti socialinį dialogą, pagerinti darbo sąlygas. Aš toliau TDO valdyboje ir e, žmonių laisvų komitete man pateko dirbti ir per šią struktūrą taip pat daug padėjome darbuotojams ir pasirašėme trišalį sustarimą tarp darbdavių, vyriausybės ir darbuotojų. Pripažįstame, kad reikia atsižvelgti į situaciją, mažinti žmogžudysių skaičių, ypač kalbant apie profesinių sąjungų narius, užtikrinti žmogaus teisų, realų įgyvendinimą, užtikrinti apsaugą profesinių sąjungų nariams, užtikrintiems galimybę dalyvauti tyrimų darbe. Norime pakeisti teisės aktus, kad galėtume pasiekti šių tikslų per pastaruosius trejus metus. Kolumbija nemažai prisidėjo rengiant TDO ataskaitas apie mūsų šalį. Ataskaitos rodo, kad Kolumbija padarė nemažai pažangos Mes teigiamai vertiname naująjį 87-ąjį sustarimą, suteikiantį teisę burtis susivienimus, e, teisę prisijungti profesinių sąjungų. Praeisiais metais mes e, susitarėme dėl minimalaus atlyginimo. Tai e, susitarėme su trijomis profesinėmis sąjungomis ir parengėme bendrą deklaraciją. Manau, kad jūs taip pat galėtumėt įsamiau panagrinėti šią deklaraciją. Ten atkreipėme dėmesį į būtinybę mažinti infliaciją. Praėjusiais metais jis siekė 2 procentus. Pabrėžėme būtinybę užtikrinti socialinį dialogą ir šiais metais netgi parengėme socialinio dialogo vystimo darbo atvarkę. Minėtoje deklaracijoje mes prašome peržiūrėti Venezuelos vyriausybės politiką, kuri apriboja priekybą tarp Venezuelos ir Kolumbijos. Mums kils dėlių pavojų, jeigu priekyba su Venezuela susilpnės. Tai bus nenaudinga nei mums, nei Venezuelai. Toliau reikalavome, kad būtų sumažintas smurtas, nepriklausomai nuo jo rušies. Ir reikalavome, kad politinės frakcijos daugiau neremtų teroristinių organizacijų mūsų šalyje. Reikalavome, kad būtų baigtas e, šešėlinis įdarbinimas, apie 50 procentų darbuotojų įdarbinti nelegaliai, tai yra šešėlinė rinka. Taip pat reikalavome, kad būtų sudarytas geresnės darbo sąlygos darbuotojams ir sąjungoms. Tai to reikalavome jau nuo 2004 metų. Manome, kad 2 procentai mūsų pajamų iki mokesčių turėtų būti skirta profesiniams sąjungoms remti. Ir visi šie siekiai turėtų pagerinti darbo sąlygas mūsų šalyje. Manom, kad reikėtų daugiau bendradarbiavimo programų, kurios padėtų mums sėkmingiau bendradarbiauti su privesnėmis sąjungomis. Ir tai bus visiems mums naudinga. Ir tikrai laukiame naujo sustarimo tarp ES ir Kolumbijos. Dėkuoju, steiksim galimybę pasakyti ir kitiems komiteto nariams, tik tai iškilo tokia problema. Mes nusprendėme šiai diskusijai skirti nedaugiau kaip vieną valandą. bet turiu net septynis prašymus pasisakyti. Jeigu duosi kiekvieną po dvi minutės, išeis 14 minučių. Tiek laiko neturim. Tad norėčiau, kad jūs iš karto užduotumėt klausimus ir nesileistumėte į įvairius svarstymus, kurie nėra reikalingi nes mes susirinkome, kad išgirstume svečių pasisakymus, tad reikėtų ir jiems palikti laiko atsakyti į užduotus klausimus. Pradėsiu nuo Karlo Farda iš EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kuo trumpiau klausiu. Porą klausimų dėl padėties Kolumbijoje. Mes visi pripažįstame, kad padėtis ten labai sudėtinga. Žmogaus teisų padėtis be abejonės yra netobula, būkime realistai ir turime stengtis pagerinti tą padėtį. Jeigu pažvelgtume į tai, kiek nusikaltimų yra padaryta Kolumbijoje nuo 2001 metų, tai nusikalstamumo lygis šiek tiek sumažėjo. 45 procentais smurtinių nusikaltimų kiekis per tą laikotarpį sumažėjo. Ir jeigu pagalvotume apie e, pro, e, smurtinius veiksmus prieš profsąjungininkus, tai pamatytume, kad tas skaičius sumažėjo net 81 procentu. Vadinasi, Kolumbijos vyriausybė gana sėkmingai kovoja su nusikalstamumu. Galėčiau paminėti ir kitus skaičius. Junktinės tautos ketina siūlyti Meksikai priimti nevyriausybinio organizacijų apsaugos sistemą, kuri jau e, yra Kolumbijoje. Norima perkelti ją į kitą šalį. Čia Kolumbijos vyriausybė dar kartą sėkmingai sugebėjo įgyvendinti naują politikos rūšį. Kaip sakė ambasadorius, Kolumbijos žmonės pasisako už tokią laisvosios priekybos sutartį, nes jie mano, kad ji pagerins valstybės demokratijos lygį. Galiausiai E, priimtieji susitarimai be abejonės iš esmės pagerins padėtį Kolumbijoje. Todėl suteikime progą, suteikime galimybę Kolumbijos žmonėms. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes sudarėme priekybos sutartį su kita šalimi. Ir jeigu suteikiame tam tikras privilegijas, tai paprasčiausiai atsilyginame tai šaliai už kažkokius nuopelnus. Šiuo atveju turime pasirūpinti, kad dirbtume racionaliai. Aš nesuprantu, kad dabar mes kalbame apie nerištingumą kovojant su smurtu šalyje. Gerbiamas ambasadoriu, kaipgi susidarė tokia padėtis, kad nusikaltimai nėra deramai išnagrinėjami, o už teisingumą atsakinga valstybė, vyriausybė. Antras dalykas. Kampanija kovoti su smurtu e, yra susijusi su aiškiu galios atskirimu tarp skirtingų valdžios institucijų. Čia man iškilo šiokių tokių dviejonių. Aš matau, kad labai glaudžiai yra susijusi kariuomenė ir, ir paramilitariniai e, dariniai. Kolumbijos kongrese įsivyravusi korupcija. Net 70 procentų Kolumbijos pareigūnų turi ryšių su paramilitarnėmis pajėgomis. Jeigu pažvelgtume į e, Kolumbijos politikų biografijas, tai pamatytume, kaip glaudžiai jie yra susiję su kariuomenė. Tada iškyla klausimas, jau kažkas iš e, ministrų sakė apie tai. Turi būti aiškiai atskirta vyriausybė ir teroristės organizacijos pirmiausia. Mrs. Catherine Bilder, Aldi. Alde, narė, Katrin Bilder. Brief. Ačiū pirmininkė, pabandysiu labai trumpai paklausti. Ačiū, kad pradėjote šią diskusiją ir paaiškinote e, bendrųjų lengvatos sistemų nuostatas. Aš esu nauja parlamentarė ir aš tik bandau perprasti, apie ką čia kalba. Štai čia turiu reikalingą dokumentą, kurį pateikia komisija ir aš bandau viską išmokti. Uh, Čia sakoma, kad tokių privilegijų gavėjai turi sugebėti ratifikuoti ir efektyviai įgyvendinti 27 konkrečias tarptautinės konvencijas susijusias su žmogaus teisėmis. O laiko man yra skirta dabar nedaug, todėl aš neskaitysiu dabar viską. E, praeitą savaitę aš buvau posėdėje, kur kalbėjom apie Šri Lanką. Ten tyrimas vyko ir praėjus septyniems mėnesiams po stambaus pilietinio karo buvo įmanoma um, kažko pasiekti, tačiau vis tik tos lengvatos dar Šrilankai nėra suteikiamas iki šiol. Čia juodu ant balto parašyta, jeigu akivaizdžiai matome, kad yra pažeidžiama žmogaus teisės, kad yra žudomi profesinių sąjungų atstovai, mokytojai, kad e, vietos žmonių žemė yra pagrobiama. Turime aiškius įrodymus. Ir vis tik dar vyriausybė sako, kad taip nėra. Ne aš turėčiau čia dabar priiminėti sprendimus. Aš norėčiau, kad Europos komisija ištirtų esamą padėtį. Mes turime priekybos susitarimą. Mes turime paklausti labai aiškiai, kada komisija pradės tyrimus dėl šio susitarimo. Kada komisija pradės dirbti, kai jie pradės ir mes pradėsim. Žaliųjų atstovų žodis. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Man visuomet keista girdėti sakant, jog yra tam tikrų sankcijų dėl naudojimas žmogaus teisėmis ar profsąjungos teisėmis. Tad atrodo, jog autoritarnis režimas draudžia naudotis tomis teisėmis ir atrodo, jog profsąjungos teisės kelia grėsmę tuomet e, darbuotojų interesams. Visuomet man keista girdėti tokius e, dalykus. Mes ne įmonės, ne prekybos sutartys turi ginti darbuotojų teisės, o pačios profsąjungos. Dabar sakoma, kad Kolumbijoje nėra daug profsąjungos narių, profsąjungų narių. Nes prisiminkime, kaip yra skiriamas Sakarovo premija Europos parlamente. Tai man atrodo, kad turint omenyje šios šalies e, profsąjungų būklę, tai jos nuolat turėtų gauti Sakarovo premiją. Kalbant apie žmogaus teisės ir e, socialinės teisės ir statistinius duomenys, 45 e, procentais nužudimų skaičius, mirčių skaičius sumažėjo, tačiau tai vis tiek yra skandalinga. Vis dėlto Toks smurtas yra e, profsąjungos atstovų atžvilgių, kuris yra neprimtinas. Mes turime tyrimus atlikti ir išaldyti darybas dėl laisvos prekybos sutarties. Tai, ką galėjome padaryti iš Rilankos atveju, turime galėti padaryti ir čia, nes turime ištirti e, padėtį, komitetas turi, e, komisija turi ištirti giliau padėtį, Ispanija ir Ispanijos socialistai turėtų nebeginti Ispanijos įmonių interesų toje šalyje, o užsiimti kitais dalykais. Ačiū Jan Zardil iš ECR frakcijos. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš vėlgi kalbėsiu čekų kalbą. Ja, pane předsedo. Pone pirmininkė. Aš galėčiau pasakyti, kad vis tik dvėjoju tais statistiniais duomenimis. Jie yra suklastoti. Jeigu aš matau, kad mano valstybės piliečiai yra žudomi ir mano e, vyriausybės. E, nariai bus žudomi, tai jie bus įtraukti į kitą statistiką negu, pažiūrėjau, jeigu aš būčiau nužudytas. Reikia žiūrėti, kokia susidarė padėtis ir kaip tą situaciją galima pagerinti, kaip atrodys padėtis e, dabar, lyginant su tuo, kas buvo prieš penkerius ar prieš dešimt metų. Sakoma apie deramą, apie apčiuopiamą padėties pagerėjimą. Bet aš manau, kad reikia tuos skaičius sutikrinti. Aš norėčiau sužinoti, kaip e, ekonominė padėtis toje valstybėje pasikeitė, e, kai buvo e, ir kas atsitiks, jeigu ta BLS sistema plus bus panaikinta ir jeigu sutartis bus sustabdyta, kokį poveikį tai turės darbdavių, darbuotojų teisėms. Ir aš čia sutinku su kolegomis iš žaliųjų frakcijos. Čia taip pat kaip ir Šri Lankoje, ten aš irgi nepalsavau už. Apie Kolumbiją, manau, galėtume e, kalbėti lygiai taip pat kaip apie Šri Lanką. Ačiū. Now, Richard Howitz. Ačiū, Richardas Howitz. Iš... Mes linkime taikos ir gerų santykių su Kolumbija. Tikiuosi, kad vieną dieną mes galėsim pasirašyti susitarimą, tik manau, kad dar nelaikas. Aš esu susitikinęs, kad dabar 60 procentų visų profsąjungininkų yra susijęs su įvairiausiais persekėjimais. Žmogaus teisų gynėjus e, kaltina kaip partizanus. E, ir mano klausimas būtų bet kam iškalbėjusiųjų. 600 šešios bylos iškeltos dėl profesinių sąjungų veikėjų nužudimo ar išpalių prieš juos. Ar galėtumėt pateikti atsiprašau, 2600 tokių bylų. Kokia dalis tų bylų bus išnagrinėta? Antras klausimas Kolumbijos ambasadoriui. Jūs, sakykime, visiškai laikotės žmogaus teisų konvencijų pasirašydami BLP plus sistemas. Kodėlgi jūs turėtumėt labiau pradėti gerbti žmogaus teisės, jeigu pasirašysite laivos, laisvos priekybos sutartį? Ir aš manau, kad komisija pabaigoje turėtų atsakyti, kodėl ES profesinių sąjungų konfederacija uh, matydama daugybę žmogaus teisų pažeidimų Kolumbijoje e, ir paprašiusi jūsų atlikti tyrimą, gavo neigiamą atsakymą iš komisijos. Kaip baronienė Ashton galėtų į tai sureaguoti? Baigdamas, norėčiau pateikti tokį klausimą. Būtų gerai turėti laisvos priekybos sutartį, nes joje būtų įrašytas žmogaus teisų straipsnis ir galėtume tą sutartį suspenduoti, jeigu bus pažydžiamas žmogaus teisės. Kodėl komisija jūs e, nepradedate dabar jau imtis rimtesnių priemonių? Jeigu yra žmogaus teisų pažydimų, tai kam tą sutartį pasirašyti, kam apskritai reiktų jai pritarti? Lukas iš Žaliųjų frakcijos. Taip, kaip jau buvo pasakyta, šita sistema BLS plus turėtų būti taikoma tik tada, jeigu šalis stengiasi pagerinti e, žmogaus teisų gynimo standartus. O jeigu tų standartų nėra ir jeigu mes tos sistemos dar pradėsime pasirašyti laisvos prekybos sustarimą, tai ne tik e, suteiksime ypatingas prireigas Kolumbijai, bet ir nesižvelgsime į mūsų interesus ir paminsime mūsų vertybės. Ambasadorius, e, kaip teisingai pabrėžė, Kolumbija remia laisvą priekybą, bet bijau, kad ji neremia žmogaus teisų. Kaip sakė antras kalbėtojas, e, smurto lygis labai didelis, e, nerima keliantis. Ir aš taip pat gavau iš Europos konfederacijos laišką, kad santykių su Kolumbija vystimas yra didelė klaida, kadangi jie atkreipia didelį dėmesį, jo profesinių sąjungų žudimai, smurtas prieš juos yra kaip niekur kitur pasaulyje. 2008 metais e, buvo nužudyta nemažai žmonių, 49 iš jų kolumbiečiai ir tie žmogžudžiai veikia nebaudžiami. Aš norėčiau paklausti ambasadoriaus, kiek iš jų yra valstybės pareigūnai. Ir um, kiek uh, profesinių sąjungų narių yra jūsų šalyje, kiek procentų darbuotojai priklauso profesiniam sąjungom ir ką tai reiškia tas skaičius ir kada galima bus laisvai be baimės prisijungti prie profesinių sąjungų. Jeigu negausime aiškio atsakymų ir nematysime, kad šalis e, kažką realiai bando pakeisti, tai nereikėtų nei šitos sistemos, nei laisvos prekybos sustarimo pasirašyti ponas Higgins. Aš išklausiau pono Valderamą pasisakymo, jis turėjo pasakyti apie darbuotojus, bet e, norėjo mus nuraminti, kad profesinių sąjungų narių e, nužudoma netiek daug, e, lyginant su likusiais e, žmonėmis. Bet fakto nepaneiksim jog nuolatos yra e, bandoma nukreipti smurtą prieš tuos žmonės, kurie kviečia darbuotojus jungtis į profesinės sąjungas ir kad jie yra nužudomi būtent už tai. Kitaip tariant, norima sukelti tokią baimę tarp jų, ir tiesiog nėra neįmanoma jungtis profesinės sąjungas esant tokiai situacijai. Taip yra visokių sukarintų organizacijų ir e, tiesiog žudikų gaujų, kurie vykdo tos nusikaltimus ir vyriausybė nieko nedaro. Yra ES didelės daugianacionalinės kampanijos, Ir jos e, taip pat e, atlieka tam tikrą vaidmenį, grasindamos, e, gazindamos žmonės, e, neleidžiančios jiems prisijungti profesinių sąjungų, jos tai yra bendrininkai tų nusikaltelių ir šitus nusikaltimus reikėtų rimtai ištirti. Dėkuoju dabar Nikolio Rinaldi. Ačiū, pirmininkė. Diskusija yra labai sudėtinga, tačiau Kai, kurios, kai kurie dalykai aiškus. Visų pirma, Kolumbija yra tokia juoda dėmė tokioje zonoje Latino Amerikoje, kur dar nėra taikos. Tad mes negalime to toleruoti. Kita vertus, yra tokių šešėlinių zonų dėl valstybės struktūrų veikimo ir ne tik tai dėl vyriausybės. Tai pasakyti nėra apie vietos valdžios struktūras. Trečias dalykas. Duomenys, kurie buvo pateikti, 60 procentų 60 e, procentų profsąjungos narių žuvusių mūsų planetoje yra Kolumbijos profsąjungos nariai. Turime žiūrėti į šitos dalykus panašiai kaip į Šrilankos e, problemas, kur yra išaldytas SPG BLS plus taikymas. Kita vertus yra darybų, darybos e, prasidėjusios dėl laisvos prekybos sutarties. Kaip ir kaip, kaip komitetas mes turime parengti iniciatyvą, kurie eina už šitos diskusijos ribų. Ir turėtume apie tai diskutuoti arba vasario arba kovo mėnesį plenarinėme e, posėdėje. Ir turime institucionalizuoti šitas diskusijas, diskusijas šituo klausimu remdamėsi tuo, ką jau e, esame e, iškristalizavę šitais e, klausimais ir turime diskutuoti apie tai su naujaisiais komisijos nariais. Aišku, pateikti tinkamus klausimus iš pradžių, o paskui padaryti ir išvadas. Dėkuoju, mes pakalbėsime apie tai su koordinatoriais. Perduosiu jiems šį klausimą. Galiausiai mylė vienėlis socialistų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, norėjau pasakyti Davidui tai Martinui, kad e, jūsų pageidavimas nebuvo užfiksuotas. Na, mes turime įrodymų, turime duomenų, kurie demo, parodo, kad Kolumbijoje yra rimti žmogaus teisų pažeidimai vykdomi. Tik yra du skirtingi požiūriai. Vienas sako, kad e, prie to prisideda ir valdžios institucijos. Kita vertus, manoma, kad nepaisant tos baisios istorijos, kažkas keičiasi ir matoma, matome, kaip įmamasi priemonių ir teisinių priemonių ir kitų ir tie du požiūriai prieštarauja viens kitam. Aš Manau, kad reikėtų paremti naują požiūrį, kurio laikosi Kolumbijos vyriausybė. Reikėtų patvirtinti laisvos priekybos sutartį, numatant um, žmogaus teisų gynimo nuostatą, numatant nuolatinę e, monitoringo sistemą. Taigi mes turėtume ne atstumti Kolumbijos, turėtume dirbti su ją Man atrodo, kad vyriausybė atgailauja, jinai žiūri ateitį, jinai nori dirbti nu, ir gyventi draugiškai su kitomis šalimis. Dėkuoju, atsiprašau, kad nepastebėjau jūsų pagėdavimų. Tai nieko tokio, ačiū, kad sutikėt man galimybę pasakyti. Du klausimai labai trumpai. Paskutinis pasisakęs į svečių atstovavęs pramonės, pramoninkus, mm, įvardino įspūdingą pastangų sąrašą, kaip jie stengiasi pagerinti santykius su profesinėm atstovais, gerinti socialinį dialogą ir toliau. Kodėl visą tai yra tik tai ketinimai? Kodėl jūs e, to nedarote? Kodėl nepadarėte iki šiol? Kitas klausimas yra ambasadoriai tai susijęs su Berda ir kit, kitų užduotais klausimais. Jeigu jūs tikrai galvojate, kad e, žmogaus teisės dabar jau labiau saugomos, kodėl tada komisija neprašo Europos komisijos atlikti formalų e, tyrimą, ištirti tą situaciją, kaip ten su tomis žmogaus teisėmis Kolumbijoje ir tada turėtume nešališką nuomonę. Viskas būtų aišku. Dėkuoju. Manau, kad reikėtų suteikti žodį ir komisijos atstovams, bet e, reikia duoti galimybę pasisakyti ir mūsų svečiams, tad e, komisijai duos nedaugiau kaip tris minutės. Dar yra ir klausimas, kurį girdėjote. Klausimas būtų toks. Ar Kolumbija atitinka laisvos prekybos starties partnerio sąlygas? Ar galite pradėti dėrybas dėl šios sutarties? Toks būtų klausimas. Juan Logier Michel atsakys generalinio direktoriaus pavaduotojas iš prekybos generalinio direktorato. Ačiū, kad atvykote. Dėkuoju, pirmininkė. po pietų mm, apsikeitėme apsikeitėme nuomonėmis, tai yra labai svarbu ir įdomu, mes e, taip pat e, turime nemažai informacijos surinkę dėl to, kaip Kolumbija laikosi BLS plus sistemos reikalavimų, kaip įgyvendina visas susijusias konvencijas. Pasirėmėme tarptautinių organizacijų pateiktomis ataskaitomis. Akivaizdu, kad situacija Kolumbijoje netobula, kyla e, nemažai rūpimų klausimų. Kita vertus galim konstatuoti, kad vyriausybė padarė nemažai pažangos, bandydama pašalinti tam tikras problemas, e, kurios buvo įvardintos tarptautinių organizacijų. Mes aktyviai bendradarbiaujame su Kolumbijos vyriausybė, vykdome dialogą dėl žmogaus teisų apsaugos ir komisijos nuomonė šitas dialogas paskatino Kolumbijos vyriausybę konstruktyviau, pozityviau vertinti bendradarbiavimo su komisija praktiką. Ir tai, mano nuomonė, geras požiūris, e, naudojam tam tikras paskaitas, paskatas, ką ir numato BLS sistema ir mes džiaugiamės šitą pažangą. Šrilankų situacija visai kitokia, ten nesusilaukėme atsako, nevyko bendradarbiavimas su komisija nei prieš e, mūsų pradėtą tyrimą, nei jo metu. Tad tikrai nederėtų lyginti šias dvi šalis, kadangi politinis e, e, kontekstas visai kitokio pobūdžio ir kaltinimai metami tom šalims yra skirtingo pobūdžio. Aš manau, kad Kolumbija stengiasi, ji pasiekė tam tikrų rezultatų ir manau, kad reikėtų jai suteikti galimybę e, įrodyti, jog ji gali gyvendinti į Tartautinės darbo organizacijos ir jungtinių tautų rekomendacijas dėl situacijos šioje šalyje. Dėkoju, dabar suteiksiu galimybę atsakyti į užduotus klausimus. suteiksiu galimybę pasakyti dviem pagrindiniams kalbėtojams tą pačią tvarką. Pirmiausiai pradėsiu nuo pono Franko. Suteikiu jums galimybę atsakyti. Penkios minutės, prašom. Mr. Valderram, Mr. Franco Valderram, the floor is yours. Para agregar algo. Think. Sí. Muchas gracias. Quiero agregar lo siguiente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pasakysiu štai, ką. Komunikatas, apie kurį ponas Vanagas kalba, rašo, jog CBT nepripažįsta jokios valdžios, tačiau tie dalykai e, vyko nuo 2009 metų gegužės mėnesį. Aš e, sakiau, kad e, mūsų organizacija pakeitė savo poziciją dėl sutarčių e, per plenarinius posėdžius 2, kurie vyko 2009 metų pabaigoje. Reikia pasakyti, jog jūs turbūt matėte šitos dalykus paskelbtus internete kuomet kalbama apie CET kolegas, CUT kolegas, tai jiems yra klyjuojamas etiketės, nes paprasčiausiai trūksta argumentų rimtų. Sektoris, kurį, kuriam aš atstovauju, pasisako iš esmės už laisvos prekybos e, starties pasirašymą. Tačiau šiaip ar taip 14 milijonų darbuotojų yra aukos ir ne visi jie yra profsąjungų nariai. keletas pavyzdžių. Tame regione, kur aš gyvenu jau 25 metus, tai ir sektorius, kuriame aš dirbu, yra bananų sektorius. Aš e, atstovauju tokia organizacija, kuri ne, nėra pati didžiausia, tačiau yra antra pagal dydį tame regione, kurio pagrindinė specializacija bananų gamyba. Tai dešimtajame dešimtmetyje praeito amžiaus mes iš tikrųjų patyrėme daug smurto iš kariuomenės pusės ir iš paramilitarinių struktūrų pusės, tačiau nebuvo žudomi profsąjungų nariai ir nebuvo, nebuvo nei vieno tokio nužudimo, nebuvo nei. Nebuvo uh, atsižvelgiama į streikų rezultatus. Streikų vyksta labai daug, mes esame daug diskutavę su darbuotojais, uh, Ir visuomet stengiamės žiūrėti, kaip darbuotojų ir darbdavių sutarčių yra laikomasi. Mūsų e, ir CUT ir kitų organizacijų atstovai stengiasi tame procese dalyvauti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą dokumentą, kuris yra pridėtas e, prie to teksto, apie kurį aš kalbėjau. Tai yra kitas mūsų ginklas apsiginti tai ne sausio ketvirtą, o dar praėjusiu metu birželio mėnesį priimtas dokumentas, kurį pasirašė Rivera, kuris e, šiandien yra kandidatas į parlamento narius. Taigi jo vaidmuo dabar pasikeitė. Tai dokumentas, kuris neatspindi tikrosios situacijos. Aš apie tai kalbėjau todėl, kad organizacija, kurią aš atstovauju, absoliučiai priešinasi streikui, kuris vyko praėjusiu metu gegužės ir birželio mėnesiais. Kai mes 2009 metais tam pasipriešinome, kaip jūs matėte tame dokumente, tas streikas buvo nuslopintas, tai praktiškai pamatėme, kad nederamas mūsų CUT kolegų oportunizmas laimėjo. Mes esame pasirengę surenkti diskusijas viešai, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu. Mes norime apginti savo poziciją, siekdami užsitikrinti, kad mūsų šalis daugiau nebekenties. Norime, kad diskusijose visi dalyvautų. Ačiū pirmininkė. E, Albert. Ir dabar apibendrinimui Alberto Vanegės, penkios minutės. Pirmas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti ir pataisyti, kurį norėčiau, yra tas, kad trys darbuotojų tarybos turi vieną vykdomąją struktūrą. Ir kai jie, kai jos e, turi kalbėti tarptautinėse arenose, jos mm, ka, sako tą patį. Aš norėčiau pasakyti, informa, e, pasakyti, kad jos nesutinka su tarptautiniu teisų e, pažeidimų įvardinimu, pavyzdžiui, ir jie vyriausybė kreipėsi dėl to. Europos Sąjungos tam tikra konfederacija kreipėsi į vyriausybę išreikšdama nepastenkinimą. Ir čia mes kalbame ne tik apie profesinių sąjungų atstovų, bet ir apie žurnalistų, teisėjų, e, studentų teisės. Skirtingose organizacijose dabar yra atstovaujamos skirtingos visuomenės grupės. Jos visos dabar susilaukia paramos. Kaip žinote, daugelis iš jų atsidūrė kalėjimuose ir net buvo nužudyti. Todėl ir buvo pradėta tarptautinė kampanija apginti tuos, kurie Kolumbijoje gina žmogaus teisės. Būtent todėl mes, kaip profsąjungininkai, dabar manome, kad e, laisvosios priekybos sutartis negali būti sudaryta su Kolumbijos vyriausybė. Ambasadorius šiuo klausimu yra pasirengęs padirbėti, jis ketina išanalizuoti visas žmogaus teisų studijas ir aš norėčiau sužinoti po šios diskusijos, kodėl į tuos mokslinius tyrimus nėra atsižvelgiama. Yra atlikta daug įvairiausių žmogaus teisų studijų. Tai yra pagrindas e, reikalingas diskusijai politinių lygių ir politiniams pokyčiams, taip pat ir profsąjungoms. Jo tai yra reikalinga. Todėl labai svarbu kad prieš pasirasant laisvos prekybos sutartį atlikta, būtų atlikta gera studija. Taip pat reikia pažymėti, kad Kolumbijoje mes darbuotojai pradėję ginti savo teisės, žmogaus teisės ir darbuotojų teisės, supratome, kad daugelį Kolumbijos regionų žmonės išgyvena vos nevergovę Pavyzdžiui, žmonės dirbantis cukranendrių plantacijose net neturi darbo sutarčių. Taigi praktiškai jie dirba kaip vergai toms bendrovėms, kurios juos samdo. Skliausteliuose galim pasakyti, kad turime Franko profsąjungas. Kalbėjome apie socialinius kooperatyvus, e, darbuotojai priklauso jiems ir jie per tuos kooperatyvus savo paslaugas gali duo, suteikti kitiems. Vadinasi, tarptautinės darbo organizacijos konvencijos yra pažeidžiamos. Tie darbuotojai gauna tam tikrą atlyginimą, atsiprašau, tam tikrus pinigus ir iš jų jie turi mokėti e, atlyginimus savo darbininkams, e, užtikrinti darbo proceso eigą ir panašiai. Taigi tie kooperatyvai kontroliuoja viską. E, pažvelkime į Bayer erdvės cuk, e, zonos, atsiprašau, cukrašnendrių plantacijų darbuotojų streiką. Tai yra tam tikri subversiniai veiksmai. Buvo sakoma, kad čia yra kažkokių miglotų jėgų, kurios veikia. Bet taigi tai buvo Kolumbijos darbuotojai, kurie nebegalėjo daugiau kentėti E, aplinkybėmis, kur dominuoja skurdas ir bet koks orumo paminimas. Mes turime ginti tų darbuotojų, jų šeimų, jų žmonų ir vaikų teisės. Tai mes galime įvardinti kaip stigmatizavimu. stigmatizavimą. Jis egzistuoja mūsų valstybės ekonomikos politikos kuriejų mentalitete. O tie žmonėsgi turėtų užtikrinti, kad mūsų darbuotojų teisėti veiksmai būtų apsaugoti. Dabar sugrįšiu prie nepakaltinamumo, ne, ne, neteisiamumo, nepakaltinamumo klausimo. Kiek Nebaudžiamumas siekia 90 procentų. Ačiū. Vijamali. This... Dėkoju už atviras ir naudingas diskusijas. Sužinojome daugiau informacijos apie situaciją Kolumbijoje, kad galėtume parengti savo poziciją dėl BLS plus sistemos taikymo Kolumbijai. Norėčiau ypatingai padėkoti svečiams, ypatingai dviem pagrindiniams kalbėtojams. Ačiū Jums labai. Tuo diskusiją baigiame. O dabar reikime prie 15 darbo tvarkės klausimų. Paprašyčiau išeinančiųjų iš salės išeiti kaip galima ramiau ir tyliau. Nekalbėkite išeidami. please. Please, those who are leaving the Dar kartą prašau, jeigu išeinate į salės, tai eikite, eikite, kuo greičiau, tuo geriau. we are approaching the end of our meeting, but we are not still there. So, please. Jūs dar čia? Taigi, prašau dabar trumpam sugrįžti prie 12 klausimo. Nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje. Čia atsakingas komitetas yra IMKO mes turime pateikti nuomonę apie IMKO pranešimą. Nuomonės referentė Maugožata Hanslik iš EPP partijos frakcijos, prašau. Viešieji pirkimai yra labai svarbi tarptautinės priekybos dalis, tačiau tai nepatenka į PPO daugia šalę sistemą viešųjų pirkimų sritį reglamentuoja vyriausybės pirkimų susitarimai e, GPA, tai yra vienašaliai veiksmai, o prie, svarbus prekybos partneriai, tokie kaip Kinija, neprisijungė prie GPA. Jau seniai laukiama, kol GPA bus peržiūrėta, bet e, tas pastangos neduoda laukiamų rezultatų. Komisija praėjusiu metu spalį šio klausimo pateikė komunikatą. Reikėtų nepamiršti, kad vidaus rinko ir viešiai pirkimai yra neatsiejami dalykai. Tai mm, mūsų komitetas, tarptautinės prekybos komitetas, skiria didelį dėmesį tarptautinės prekybos aspektams, kurie turi poveikį viešiesiams pirkimams ir atvirkščiai tiems pirkimų procesams, kurie turi poveikį tarptautiniai priekybai. Taigi toks yra kontekstas, o dabar suteiksiu žodį pranešėjai, nuomonės referentai. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad galiu šiandien pasisakyti. Šiandien iki pietų vyko viešieji klausimai komisijoje dėl viešųjų pirkimų. Ir aš ten įdėmiai klausiausi ekspertų pasisakymų, kurie kalbėjo ir apie direktyvas galiojančias valstybėse narėse ir apie naują Lisabonos numatytą tvarką. Ir tai yra visos nuostatos, kurios susijusios su vidaus e, rinka ir tai yra šitos nuomonės pagrindas. Taip pat kalbama buvo apie tarptautinius klausimus ir tai yra labai svarbu, rengiant mano nuomonę, aš labai dėki, esu patenkinta to sustikimu. Ir norėčiau paminėti, atkreipti dėmesį tam tikrus dalykus. E, įmonės iš trečiųjų šalių gali laisvai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose ir mm, jeigu atitinka ES reikalavimams ir jeigu vadovaujasi mūsų tarptautiniais sustarimais dėl viešųjų pirkimų. Tačiau ne visą laiką rinka yra atverta trečiosiam šalims vienodomis sąlygomis ir Europos įmonėms. Ten, kur yra susitarimai su mūsų prekybos partneriais ir yra numatytos tam tikros garantijos, tai yra įmanoma, tačiau įmonės visgi teigia, kad joms nėra lengva pereiti, e, įeiti į trečiųjų šalių rinkas, nors jos gali laisvai dalyvauti tose konkursuose. E, ypatingai išvelgiamos e, problemos, kalbant apie prekybos santykius su mūsų pagrindiniais prekybos partneriais, su kuriais prekybos sutartys egzistuoja, bet nėra sustarimų dėl viešųjų pirkimų. Ir taip pat skundžiamasi ribojančiomis praktikomis, kurios trukdo joms įeiti į rinką. Kaip kad pirmininkas minėjo Kinija, e, neseniai vyko vietos inovatiškų produktų akreditacija, kuri suteikė preferenciją registruotiems produktams e, viešųjų pirkimų srityje. Man atrodo, kad tokiu būdu tiesiog bandoma suteikti preferenciją Kinijos produktams ir įmonės mūsų turi didelių nuogastavimų, ar po tokios akreditacijos nebus pasinaudota kažkokia mūsų įmonių slapta informacija apie technologinius procesus ir panašiai. Tad manau, kad čia mes turime e, parengti daugia šalį sustarimą, galbūt PPO kontekste. Komisija turi teisę dėrėtis tokiais klausimais, bet kaip jūs puikiai žinote, tokio pobūdžio dėrybos vyksta sunkiai. Tai ilgas procesas ir e, tokių diskusijų, darybų rezultatų dar reikės ilgai laukti. Todėl nuomonėje aš raginu tęsti šitas dėrybas ir nepamiršti mūsų e, tų svarbiausių įsipareigojimų ir poreikių. Mes e, Norėtume, kad e, viešųjų pirkimų rinkos būtų atvertos e, e, plačiau ir kalbant apie trečiųjų šalių, trečiasios šalis jos taip pat turėtų atverti savo rinkas, nes jeigu jos naudojasi bendrijos viešų pirkimų galimybėmis, tai turėtų abipusių, abipusiškumo principo pagrindu atverti savo rinkas. Jos turėtų e, aiškiai atverti, nebent yra kažkokie pribojimai, kurie tai irgi turėtų būti atskirai sutarti. Tikrai nesinori, kad būtų tokia situacija, kad mūsų įmonė turi konkuruoti e, su trečiųjų šalių įmonėmis savo rinkoje. Tuo tarpu savo rinkoje tos įmonės šiuose šalyse nepatiria konkurencijos su ES įmonėmis tai nepriimtina situacija ir reikėtų visiško abipusiškumo, kad būtų e, kompensuota toms įmonėms, kurias patiria nesėkmės konkurencijoje, konkuruodamos savo rinkose. Taigi mes turime deramą dėmesį tam skirti, neapsiriboti tik tai analizėmis ir kažkokiamis išvadomis, o imtis reikiamų priemonių. Na ir jau beveik baigiu, norėčiau tik pasakyti, kad iki sausio 29-osios galite pateikti nuomonės, taigi pirmiausia penktadienį iki 12 valandos. Labai prašom už visus uh, jūsų pastabas, komentarus būčiau dėkinga. Ačiū. Ačiū toliau žodis šešėliniams pranešėjams. Socialistų frakcija Georg Kutaš. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją atlikus tokį darbą. Aš tik norėčiau pristatyti papildomą principą, kuris, mano nuomonė, yra labai svarbus ir jį reikėtų rašyti į pranešimą. Pirmiausia, selektyvių viešųjų pirkimų idėją reikėtų rašyti. Ir tada galėtume įtraukti žaliųjų viešųjų pirkimų principą į dokumentą. Be to, viešiai pirkimai turėtų būti naudojami kaip priemonė skatinti subalansuotą raidą. Be to, šiandien labai daug kalbėjome apie tai, kad reikėtų į, bend, į nuomonės projektą įtraukti pagarbą socialiniams ir pagrindiniams teisėms. Turiu galvoje tas teisės, kurios yra įrašytos tarptautinės sustarimuose, tarptautinės darbo organizacijos e, konvencijoje ir visuotinėje žmogaus teisės deklaracijoje. Baigdamas, noriu pasakyti, kad manau, jog reikėtų sustiprinti kovos su korupcija mechanizmą valstybėse narėse viešųjų pirkimų srityje reikėtų akcentuoti, kad būtina užtikrinti skaidrumą ir viešumą e, valstybės finansų naudojime. Ačiū. Ar dar šešėlinis kos pranešėjas norėtų pasakyti? Ta tema? Ne? Tada dabar suteiksiu žodį komisijai. Tai gener, rinkos generalinio direktorato atstovas. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad didelė dalimi mes remiame ponios Hatslik išsakytus pasiūlymus e, dėl e, tarptautinių viešųjų konkursų. Kaip žinia, ta e, situacija yra labai sudėtinga. ES visuomet vadovavosi atviros rinkos principų ir įsileisdavo pagrindinių prekybos partnerių verslininkus. Per daugelį dėrybų metų matėme, kad dauguma prekybos partnerių, su kuriais deramės dėl e, vyriausybinių viešųjų pirkimų, nebūtinai e, dirba taip pat viešai kaip ES įmonės. Tai ir paaiškina, kodėl per šias dėrybas Europos komisija, siūlydama peržiūrėti galimybės dalyvauti viešuosiuose konkursuose, reikalavo, kad griežtai būtų taikomas savipusiškumo principas. 2009 m. vasario mėnesį komisija pateikė tokį pasiūlymą, kuriame nustatyti tiksliniai apribojimai, pavyzdžiui, Junktinė Amerikos valstybių įmonėms patekti į viešuosius konkursus Europos rinkose. Tų apribojimų pagrindinė priežastis, pavyzdžiui, Junktinė Amerikos valstybių atžvilgių yra susijusi su vadinamosiomis e, atskiromis dalimis Junktinėmis Amerikos, valst... Junktinė Amerikos valstijų mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, ir e, tokiu būdu mes užtikriname, kad kitų valstybių kandidatai gali taip pat dalyvauti viešuose konkursuose. Dabar ekonominės krizės metais visame pasaulyje komisija pastebi tam tikras protekcionistinės tendencijas stengiantis suteikti tam tikrų privilegijų vietos e, dalyviams konkursuose. Europos komisija e, iki šiol sako, kad kol kas reikėtų kuo labiau vadovautis principu, kad ES yra atvira ekonomika. Tačiau jeigu reikia dėrybų su e, mūsų kitais prekybos partneriais, tai galėsime įvesti ir galbūt E, apribojimo priemonės, e, sutelkdami dėmesį į protekcionistinės tendencijas. Tiek pirmininkė, aš galėjau pasakyti, aš džiaugiuosi pranešėjos ir kitų parlamentarų mintimis ir mes remsime jos veiksmus. Ačiū. Ar kas dar norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada vėl žodis poniai Hanslik. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už labai palankius komentarus apie mano nuomonės projektą. Ponės ir ponai, aš manau, kad šešėlinių pranešėjų mintys galėtų atsispindėti jų pakeitimuose. Ir aš įsivaizduoju, kad galėtume dar kartą pasikeisti nuomonėmis, galbūt šiek tiek ilgesnėje diskusijoje per kitą posėdį. Ačiū už komentarus. Kalbėtojas nesijungęs mikrofono. Balsuosime komitete vasario 23 dieną. Dabar periname prie prie 15 klausimo. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šio ryto koordinatorių posėdžio protokolos jau parengtas ir išplatintas. Taigi įprasta tvarka mes teiksime, kad jie patvirtinti, jeigu niekas iki šio posėdžio pabaigos nepateiks prieštaravimo. 15 punktas. Geografinių ir teminių strategijos dokumentų tarpinė peržiūra pagal reglamentą 1905, nustatanti finansinę vystomojo bendradarbiavimo priemonę. Pasikeitimas nuomonėmis e, dėl rengiamo dokumento. Atsakingas komitetas Deve, mūsų nuomonės rengėjas e, socialdemokratų frakcijos atstovas David Martin. Kaip žinia, vystimosi komitetas nusprendė renkti šią temą pranešimą savo iniciatyvą, o mūsų komitetas nusprendė parengti nuomonę. ES remia besivystančią šalis per paramos besivystančiam šalims priemonė. Tos priemonės yra finansuojamos per geografinės arba teminės programas. Geografinės ir teminės strategijos dokumentai yra pagrindinė ES paramos skirstimo priemonė. Jos turi atsižvelgti į bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gairės. Tokiu būdu galima peržiūrėti reguliariai ES pagalbos programas. Taigi, Davidui Martinui, kaip nuomonės rengėjų, dabar žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbant iš um, priekybos srities kampo, ne, nėra čia ką pasakyti. Mm, palieku dėvė komitetui spręsti. Manau, kad strateginiai dokumentai puikiai išdėsto mūsų ES planus šioje srityje ir reikėtų tiesiog geriau suderinti e, tą strategiją su kitomis išorės politikos priemonėmis. Kaip jau šiandien kalbėjome, kitame kontekste priekyba gali būti augimo ir vystimosi variklis, bet tai dar nebūtinai garantuoja skurdo mažnymą priekyba yra tik tai vienas aspektas e, ir jis turėtų būti derinamas su vystimosi bendradarbiavimo, visumo bendradarbiavimo ir kitais aspektais, kad besivystančios šalis galėtų iš priekybos kaip galima daugiau naudos gauti, kad vardingos šalis galėtų prieiti prie turtingų šalių rinkos, kad mes jam padėtume prie jos prieiti. Dėl tos strategijos mes sutarėme Hongkongė 2007 metais, tada sustipriname pagalbos maistu E, tai atsiprašau, pagalbos prekybai e, programą. Ir per vystimosi komiteto ataskaitą mes pranešimas, prašau, kreipsimės į komisiją, kad jinai pateiktų daugiau informacijos apie tai, kaip pagalbos prekybai biudžeto eilutė yra vykdoma, kaip e, pavyksta šitą programą įgyvendinti lyginant su kitais DCI instrumentais. Daugiau nelabai galėčiau ką ir pasakyti. Kaip minėjau, kiti komiteto nariai gali prisidėti, bet nežinau, ar verta mums e, tai daryti. Pateikti tą nuomonę. E, dėkoju, galbūt komisija norėtų pasisakyti. Kas pasisakys jūsų vardu? Simė, Kliugho. Gerbiamas pirmininkė, aš esu Rod iš Relex generalinio direktorato, esu e, vidurio laikotarpio peržiūros koordinatorius. Iš tiesų, DCI dokumente yra tam tikrų su priekyba susijusių straipsnių. Ten kalbam apie DCI strateginius dokumentus. Ir mes norėtume sureaguoti parlamento komentarus po ankstesnio vertinimo etapo, ypač atkreipti dėmesį į horizontaliųjų klausimų suderinimą, kad tos mažesnės biudžeto eilutės būtų efektyviau įgyvendinamos, pagalbos prekybai eilutė tikrai efektyviai panaudojama, bet mes norėtume dabar integruoti pagalbos prekybai aspektus kad jie atitiktų tą platesnį visų paketų kontekstą. Dar vienas klausimas, ties kuriuo dirbame, jo niekas nepaminėjo, tai yra programa skirta pramoninėms šalims. Mes norėtume sustiprinti ir tokio pobūdžio bendradarbiavimą 17-13 metais. Jis nepatenka į vystą bendradarbiavimo sritį. Reikėtų visgi pripažinti, kad prekyba gali būti e, ekonomikos saugimo varikliu ir pagalbos prekybai programa gali prisidėti prie tų įprastinių vystamojo bendradarbiavimo priemonių. Jeigu man leisite, aš norėčiau e, kreiptis į Relex tarnybas, kad jos parengtų jums informacinį dokumentą, kuriame išsameu pamatytumėte informaciją apie pagalbos priekybai e, sistemos įgyvendinimo. Ar būtų daugiau klausimų? Gal Davidas Martinas norėtų kokių pastabų pateikti? Ne, daugiau neturiu ką pasakyti, mes būtume labai dėkingi, iš, jeigu Aleksas pateiktų minėtą dokumentą, jo lauksim. Pirmininkas neįsijungęs mikrofoną. Mm, Dėkuoju, Taigi terminas nuomonėms pateikti yra numatytas, o nuomonę galėsim patvirtinti kovo mėnesio posėdžio metu. Atrodo, kad posėdis baigtas buvo tikrai netrumpas posėdis. Ačiū visiems už darbą. Kitas mūsų posėdis antradienį vasario 20. Bet to dar yra posėdis ir Strasbūro sesijos metu vasario 8 dieną, 9 ryto. E, vakar atsiprašau, nepamirškite. Taigi atidėkite, praleiskite savo vakarienę ir pasiruoškite